Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting. Please. Uh, first with the adoption. Labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą. Patvirtinkime šios dienos darbo atvarkę. Ji patvirtinta. Taip pat norėčiau pakomentuoti e, kalbų režimą. Šiandien vyksta biudžeto taikinimo procedūra ir ne visos e, kalbos šiandien dėja yra paskirtos mūsų posėdžiui tai yra danų, kroatų, maltiečių ir slovėnų, tai taip pat vengrų vertimo šiandien nebus. Norėtume patvirtinti ir mūsų ankstesnių posėdžių vykusių rugsėjo spalio mėnesiais protokolus. Laikome jais patvirtintais. Ačiū labai. Dabar siūlyčiau perėti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Tai yra e, piniginis dialogas su Europinio, Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi. Sveiki atvykę. Ačiū, kad prisijungėte prie mūsų nuolatinio ir vaisingo dialogo. Tikimės, kad e, ponas Draghi pristatys pastaruosius ECB e, valdybos sprendimus, ypač e, sąryšėje su e, vyriausybių obligacijomis, įvairiomis programomis, taip pat į poveikių ECB veiklai ir e, bus pakalbėta apie standartinės ir nestandartinės priemonės, kurios yra naudojamos. Koordinatoriai taip pat yra numatę keletą konkrečių temų, ties kuriomis dar reikia padirbėti. Tai yra speciali europinė sistema Ir taip pat bus kalbėta apie priemonės, kurios gali būti naudojamos. Pradėsime nuo pono Dragi pasisakymo, o jau tada bus galima skirti pakankamai laiko jūsų klausimams ir atsakymams. Tad, ponė Dragi, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. E, garbus ekonomikos ir pinigų komiteto nariai. Ponios ir ponai, džiugu dar kartą sugrįžti į šį komitetą po paskutinio klausimo vykusio 14 metais. Ir turiu pasakyti, kad šie metai buvo labai didelių pasikeitimų tiek ir eurozonoje, tiek ir ES apskritai metai. Tai buvo e, teisė, kuros pažangos metai, Ir 2014 metais buvo įsteigta bankų sąjunga, tai buvo padaryta patvirtinus bendrą pertvarkymo mechanizmą, taip pat bendras priežiūros mechanizmas pradėjo veikti ir buvo sudaryta e, išsami bankų balanso peržiūros procedūra. Be abejo, tai taip pat buvo ir daug iššūkių e, sukėlė metai, nes ECB turėjo reaguoti į riziką kuri kyla dėl suverenių ekonomikos procesų. Na ir šios dienos klausimui buvo pasirinktos dvi temas. Tai yra finansinis susiskaldimas bei pinigų politika, o taip pat euro sistemos, e, euro sistema. Pakalbėsiu apie abu šios klausimus, tačiau pirmiausia norėčiau pristatyti mūsų dabartinį ekonominių perspektyvų vertinimą. Na ir vasaros periodu augimas šiek tiek susilpnėjo, buvo manoma, kad tolesnės tendencijos taip pat bus linkusios kristi žemyn ir kalbant apie 15-16 metus, mūsų spėjimas yra toks, kad atsigavimas bus gana kuklus. Na ir įvairių faktorių lemia tokius spėjimus. Labai svarbu kalbėti apie e, piniginės politikos priemonės, taip pat pokyčių, struktūrinės reformas, kurios yra įgyvendinamos kai kuriuose valstybėse narėse. Taip pat didžiulis nedarbas, neišnaudojami pajėgumai bei balanso pritaikymas greičiausiai taip pat pakiškoja e, tvirtesniam ir staigesniam atsigavimui. Kalbant apie ekonominės perspektyvas, panašu, kad jos yra gana niūrios, be to mm, susilpnėjo ir euro zonos augimas, geopolitiniai procesai taip pat turi tam įtakos, tai įtakoja ir investicijas, trūksta pažangos ir struktūrinėse reformose, tai sukelia didžiulę riziką teigiamai ekonominiai perspektyvai. Infliacija eurozonoje išlieka įtin žema. Spalio mėnesį tai buvo 0,4 procento. Na ir tikimės, kad panašus žemas lygis išsilaikys ir per keletą artimiausių mėnesių. Na, o jų 15-16 metais turėtų po truputėlį išaukti infliaciją ir aukti nuosekliai. Na ir Mes taip pat vertiname duomenį susijusiu su rizika. E, panašu, kad augimo perspektyvos tikrai nėra įtin optimistiškos. Taip, per keletą pastarųjų mėnesių buvo stebima teigiamų tendencijų, tačiau kalbant apie kredito augimą, pavyzdžiui, tas jau esminis momentas dėja yra praėjęs. Ir kredito augimo tempai po truputėlį vis dėlto gerėja. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie finansinę fragmentaciją. Tai buvo pirmoji šios dienos klausimo temų. Fragmentacija skirtingose finansinės rinkos segmentuose tampa labai didžiulė kliūtimi e, tinkamam pinigų politikos įgyvendinimui ir mūsų galimybėms e, tinkamai atlikti savo pareigas bei savo įgaliojimus. Kalbant apie CB veiksmus, e, fragmentacijai buvo skirta itin daug dėmesio, ypač po finansinės krizės. Taip pat, e, kalbant apie obligacijas eurozonoje, e, jų mastai yra išaugę nuo 12 metų, be to Šie pasikeitimai taip pat atspindi ir tai, kad tarp investuotojų po truputį auga pasitikėjimas eurozonoje, bet kuriuo atveju vis dėlto situacija yra ir tokia, kai mm, požiūris į pinigų politiką dėja nepadeda išspręsti visų problemų kylančių eurozonos teritorijoje. Na ir ne visose dėja eurozonos valstybėse matyti e, labai akivaizdžių atsigavimo ženklų. Tad kreditų e, augimo mastai dėja nėra tokie dideli, kokie norėtume ir sąlygos dėja e, ta, vis dar yra gana griežtos kreditų išdavimui, žvelgianti bendrą istorinę perspektyvą. Tačiau banko finansavimo kaštai pagerėjo, vis dėlto liko gana aukšti kai kuriuose valstybėse narėse. Tose valstybėse narėse, kur jie yra mažesni, dėje mm, ta nauda, kuri yra gaunama, ne, neskiriama realiai ekonomikai. Na ir šią vasarą buvo atlikti tam tikri skaičiavimai ir taip pat buvo išanalizuotas visą situaciją susijusią su obligacijomis. Tikimasi, kad bus pagerintas pinigų politikos įgyvendinimas, taip pat bus suteikiama daugiau kreditų eurozonos ekonomikai ir taip pat bus tinkamiau įgyvendinama pinigų politika. Na ir mes matome, kad veiksmai, kurių ėmėmės, duoda apčiopiamų rezultatų. Nuo birželio pradžios e, stebima dėja ir tam tikrų pablogėjimų kai kuriuose srityse ir žvelgianti bendrą dviejų metų perspektyvą. Aš Tikimasi, kad 18 metais situacija šiek tiek keisis, na, kalbant apie Euriboro E, normą, kuri turi labai didžiulę įtaką skolinimuisi. Dabar ji yra apie nulį. Na ir su politika susiję sprendimai, kurie buvo paskelbti rugsėjo mėnesį, įtakojo ir kitus. Kitas rytis, įskaitant ABS, taip pat obligacijas ir taip toliau. Vis dėlto reikia daugiau laiko norint tinkamai įgyvendinti užsibrieštus veiksmus. Na ir norėčiau pabrėžti, kad mūsų priemonės, kurių buvo imtasi, taip pat įvairūs įsigijimai, skolimai ir taip toliau, turi tinkamai įtakoti situaciją, e, infliaciją ir eurozonos atsigavimą. Tikimės, kad tai turės teigiamą įtaką mūsų balansui ir labai tikimės, kad bus grįžta prie 12 metų lygio. Na ir labai tikimės, kad ta e, bendroji e, pinigų politika padės pasiekti tų lygių, kurie buvo užsibriežti, tai yra apie 2 procentai taip pat. Mums reikia būti atsargiems ir nepamiršti galimos rizikos susijusios su infliacijos perspektyvomis. Reikia nepamiršti to, kad augimas yra susilpnėjęs, taip pat mm, išduodama nedaug kreditų, tai daro įtaką ekonomikai, tad mums reikia atidžiai stebėti ir vertinti mūsų įgyvendinamos pinigų politikos tinkamumą. Galimai gali nutikti ir taip, jog valdyba, ECB valdyba e, panaudos ir nestandartinės priemonės pagal jį skirtą įgaliojimą. ECB darbuotojai, e, Eurosistemos komitetai taip pat yra informuojami apie tai, kad gali reikėti atitinkamų priemonių, savalaikių priemonių, kurios padėtų pakeisti padėtį Na ir siekiant kainų stabilumo vidutiniu laikotarpiu gali tekti atlikti įvairių pasikeitimų, tačiau pinigų politika pati savaime negali įveikti finansinės fragmentacijos eurozonoje. Fragmentacija išeinant už nacionalinių sienų ribų atspindi ir tą e, nacionalinį balanso trūkumą, taip pat institucinius trūkumus. Na ir siekiant įveikti šias problemas reikia struktūrinių reformų. Iš nacionalinių vyriausybių pusės reikia gerinti verslo aplinką, taip pat taikyti paskatas, e, kurios padėtų skatinti investicijas ir padėtų išnaudoti pilną ekonomikos augimo potencialą. Finansinės fragmentacijos mažinimas taip pat reikalauja įspręsti problemas susijusias su finansinė integracija. Nemažai pažangos jau buvo pasiekta šiemet ir bankų sąjunga turėtų e, būti baigta įgyvendinti ir bendras priežiūros mechanizmas taip pat pradės funkcionuoti, taip pat bendras pertvarkymo mechanizmas. Tikimės, kad SRM bendras pertvarkymo mechanizmas pagerins procesus ir padės užtikrinti intensyvesnį kreditų išdavimą. Na ir kalbant apie finansinių rinkų integraciją, e, kapitalo rinkų sąjungą, bus siekiama sumažinti finansinių rinkų fragmentaciją, taip pat pagerinti mažų bei vidutinių įmonių finansavimą ir pagerinti ECB pinigų politikos įgyvendinimą bei bendrą ekonominį augimą. Na ir laukiame 15 e, metų, kai komisija paskelbs tikslesnį informaciją, tačiau net neabejoju, kad Europos parlamentas kaip e, bendras E, teisėkuros proceso dalyvis taip pat suvaidins labai svarbu vaidmenį šiame procese. Dabar norėčiau trumpai pakomentuoti antrąją temą. Na, nuo pat pradžių euro sistemos e, speciali mm, užstatų ar garantijų sistema turėjo padėti užtikrinti, kad nebūtų nereikalingų nu, nuostolių ir taip pat tai yra numatyta ir ECB įstatuose, taip pat buvo siekima užtikrinti, kad eurosistemos operacijos būtų tinkamai atliekamos ir būtų pateikiamas reikalingos garantijos. Na ir pastarųjų kelių metų garantijos pademonstravo, kad tokia eurosistemos garantijų sistema yra itin veiksminga. E, kol kas, kalbant apie eurosistemą, e, nebuvo jokių nuostolių susijusių su eurosistemos teikiamų kreditų operacijomis. Buvo keletas atvejų, kai buvo vėluojama su mokėjimais, e, pavyzdžiui, Lehman Brothers dukterinė įmonė susidūrė su tokia situacija. Mm, tačiau tokiu atveju tiesiog buvo um, išaldytas uh, įmokėtas užstatas ir tai padeda užtikrinti, kad bus išlaikomas tinkamas bankų likvidumas vykstant kriziai. Tai tapo itin akivaizdu, kalbant apie tas dvi refinansavimo operacijas, kurias ECB atliko 11 bei 12 metais. Ir Ir 24 milijardai eurų e, buvo įmokėta garantijų e, įkaito sistema vos per 10 savaičių. Kalbant apie eurosistemų įkaito, įkaito sistemą, e, čia yra trys svarbus elementai. Svarbu atsižvelgti bendrus tinkamumo kriterijus, taip pat rizikos bei kontrolės priemonės, jos liko kol kas nepakitusios ir eurosistema. Kas Atsakomybės principas taip pat yra itin svarbus ir iš esmės ta euro sistemos e, įkaito sistema yra įgyvendinama gana griežtai, taip pat da užtikrinti, kad pinigų politika būtų tinkamai funkcionuojanti. galimai likvidumo kriziai uh, užkirsti turi būti naudojami įvairūs keliai, kurie nepastatytų bankų sistemos į rizikingą padėtį. Ir reikia užtikrinti, kad refinansavimo operacijose būtų galima daugam dalyvauti. Tas buvo padaryta ne vieną kartą nuo 8 iki 11 metų ir taip pat nuo 12 metų mes 2012 metais sukūrėme papildomą kreditavimo mechanizmą, pasikeitė kreditų standartai. E, pavyzdžiui, e, buvo galima taikyti ABS sistemą, kai buvo atitinkami e, laikomasi tam tikrų kriterijų. Pinigų sąjungos tikslas yra e, sudaryti galimybę e, gauti kreditus eurozonoje daugeliui suinteresuotų pusių. Ir dėl to užstatų mechanizmas turėjo atsižvelgti į nacionalinės bankų sistemas ir finansų rinkas. Kai kurie bankai kredito prašymus sutikdavo laikyti užstatais, kai kurie ne. Taigi reikėjo atsižvelgti į visą nacionalinę specifiką ir tuo pat metu užtikrinti, kad būtų tinkamos garantijos. Dabar užstatų sistema, užstatų sistema siekiama padaryti skaidresnė ir uh, jos pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad sėkmingai vyktų refinansavimo operacijos. Tai, kas pasiekta, yra svarbus esminiai pasikeitimai, bet to neužtenka. Ateityje taip pat planuojame įgyvendinti visą apimančią strategiją, užtikrinsinčią mūsų ūkio augimą. Reikia kuo greičiau susitarti dėl trumpalaikių įsipareigojimų, vykdant struktūrinės reformas, įgyvendinant stabilumo ir augimo faktą, susitarti dėl investicijų strategijos ir pradėti darbus taip pat ir ilgalaikės perspektyvos labui, kad užtikrintume Europos pinigų sąjungos sklandų finansavimą. Esu pasirengęs išklausyti jūsų, dalyvauti diskusijoje ir atsiprašau, kad mano įžanginė kalba galbūt užtruko šiek tiek ilgiau, negu jūs tikėjotės. Pirmininkas, labai ačiū, gerbiamas Dragi, už uh, įžanginę kalbą. EPP Pablo Zabadian, pirmasis mūsų mm, klausėjas. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas Centrinio banko pirmininkė, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Norėčiau paklausti keletą dalykų susijusių su investicijomis. Minėjote trilijoną investicijų. Ar tas investicijų kiekis, ta suma yra tikslas ar planas, ką galėtumėte apie tai pasakyti. Jūs sakėte, kad turime dėti daugiau pastangų, daugiau reformų užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Gal galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti ir pateikti mums konkrečios informacijos apie konkrečias valstybės narės ir apie e, konkrečius, konkrečias institucijas, e, ką šalis ir institucijos gali padaryti siekiant užtikrinti efektyvesnę pinigų politiką, kuri leistų sukurti daugiau darbo vietų. Šiemet nuo birželio iki rugsėjo ėmėmės įvairių priemonių, e, pavyzdžiui, e, kurios apėmė ir ABS, ir obligacijų pirkimą, ir kitų priemonių ėmėmės ir tikėjomės, kad tai leis mums išlaikyti infliaciją apie 2 procentus. Jei tos priemonės nepadės mums pasiekti savo tikslų arba vidutinio laikotarpio prognozės dėl infliacijos mūsų netenkins, tai tada banko valdyba vieningai yra pasakiusi, kad yra pasirengusi imtis kitų papildomų nestandartinių priemonių, ir tuo būdu manome, kad pasieksime 12 metų lygį. Taigi, esame pasirengę imtis e, papildomų priemonių, jei e, infliacijos prognozijas pablogės arba jei išaiškės, kad tos priemonės, kurių imtasi, nėra pakankamos siekiant nepabloginti infliacijos perspektyvos. Kitas dalykas kurį norėčiau pasakyti. Fiskalinė plėtra, monetarinė plėtra turi tik tai ribotą poveikį ekonomikai. Jei ekonominė aplinka nėra palanki investicijoms. Taigi, dėl tos priežasties ne vieną kartą jau esame sakę, kaip svarbu vykdyti struktūrinės reformas. Kiekviena valstybė narė turi savo reformų darbo tvarkę, kuri orientuota į jos poreikius. Čia galėtume pakalbėti apie dvi pagrindinės struktūrinių reformų rūšis. Pirmiausia, tai rinka, prekių rinkos vystimas ir atitinkami teisės aktai, o kitas rytis yra darbo rinka E, valstybės narės, kurios įvykdė rimtas struktūrinės reformas, dabar jau jaučia tų reformų naudą, jų ekonomikos atsigauna. Dabar dar anksti sakyti, kad tas ryšys tarp tų struktūrinių reformų ir ekonomikos atsigavimo yra labai glaudus, bet jis yra tas ryšys. Tos šalis, kurios auga greičiau ir sparčiau, yra būtent tos valstybės narės, kuriuose buvo imtasi tam tikrų struktūrinių reformų. Dėkoju. Eliza Ferreira. Dėkui. Kalbėsiu portugališkai. Dėkoju už tai, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Aš negalėsiu būti iki posėdžio pabaigos, nes turiu kitų darbų. Turėčiau klausimą. Pinigų politika ir ypač palūkanų dydis. Palūkanos buvo naudojamos eurozonoje skatinti ekonomikos augimui, bet regis visos įmanomos priemonės šioje srityje jau yra išnaudotos. Taigi norėčiau paklausti, štai ko, turint dabartinę situaciją, kai didėja disbalansas didėja nedarbas ir struktūrinis nedarbas, kuris yra labai didelis. Taip pat ir tose šalise, kurios įvykdė struktūrinės reformas, kyla paklausos problemų. Tai ar tie elementai yra pakankamai svarbus spręsti šias problemas? Manau, kad visų pagrindinių institucijų vadovai turi susi, susiburti ir spręsti problemas. Aš suprantu, kad Europos centrinis bankas jau visas įmanomas priemonės yra išnaudojęs, bet taryba, parlamentas, komisija turėtų aukščiausių lygių pasiekti sustarimą, kaip a, e, paskatinti Europos ekonomikos augimą, kaip paskatinti investicijas ne tik atskirose valstybėse narėse, bet apskritai eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje. Mums reikia veiksmų uh, šioje srityje, kad išvengtume dar blogesnės situacijos. Mums reikia, kad ES vadovai, institucijų vadovai kalbėtų vienu balsu, nes Centrinis bankas regis jau viską, ką galėjo padarė. Aš pritariu Jums. Pinigų politika buvo panaudota plačiai, bet ją galima dar plačiau naudoti, jei vyksta struktūrinės reformos, bet per pinigų politiką neišspręsime visų problemų. Struktūrinės reformos yra fiskalinės politikos trečiasis ramstis. Bet reikia dar kažko. Reikia to, kad į ekonominę erdvę, į euro erdvę grįžtų pasitikėjimas. O kad pasitikėjimas grįžtų, reikia politinės ir ekonominės sąrangos, kuri likusiai pasaulio daliai parodytų, kad mes sugebame dirbti kartu ir kartu judėti link tolesnės integracijos tai yra pagrindinis elementas skatinant pasitikėjimą. Ir čia jau kalbame ne, ne apie pinigus kaip po tokius, ne apie monetarinę politiką, bet apie ilgalaikio stabilumo e, perspektyvą. Norėčiau konkretų klausimą pateikti konkrečiam dalykui, kurį paminėjote. Ar galėtumėt pasakyti, ar pertvarkymo fondo, bendro pertvarkymo fondo panaudojimas, ar, ar yra kokių naujų sprendimų šioje srityje. Kalbant apie bendrą pertvarkymo fondą, atliktas bankų visapusiškas vertinimas ir bankai turi dabar daug didesnį kapitalą. Taip pat e, buvo sustiprinta bankų, atspar, sustiprintas bankų atsparumas. Dabar klausimas, ar 50 milijardų eurų yra pakankama suma bendrajam pertvarkymo fondui. Tai bet kuriuo atveju to fondo mm, piniginė išraiška ženkliai padidėjo. Dėkui toliau ECR grupė. Dėkui. Pone Dragi, jei teisingai supratau, ką jūs sakėte, Europos centrinis bankas įgyvendina įvairias programas, bet yra problemų dėl graikų vyriausybinių obligacijų. Kokia yra tų vyriausybinių obligacijų nominali vertė. Pateikčiau jum pavyzdį. Per krizę Graikijos viešojo sektoriaus obligacijos buvo parduodamos, 50, e, parduodamos 50 procentų pigiau. Jei pasižiūrėtume į tų obligacijų nominalėje vertę, ji sudaro 57 milijardus eurų. Ir matome, kad vyksta spekulacijos sąskaita tų, kurie pasidarė nemokus. Trejetas numatė papildomus mokesčius, kurie teko Graikijos žmonėms tam, kad tos obligacijos galėtų būti išpirktos. Bet aš čia matau tik tai grįną spekulaciją. Ir norėjau paklausti, ar centrinis bankas iš to pelno, kurį uždirba iš tokios veiklos, neplanuoja dalies lėšų gražinti Graikijai. E, tada jos būtų panaudotos kreditoriniams įsipareigojimams padengti Pagal memorandumą iš tiesų Graikijai buvo pritaikytos labai griežtos priemonės, bet spekulacija uh, viešosiomis obligacijomis, viešaisiais vyriausybiniais popieriais reiškia, kad nors uh, Graikija vykdo uh, trejato nustatytus įsipareigojimus, ECB gauna pelną iš tų E, iš, iš tų obligacijų spekuliavimo. Graikijos vertybiniai popieriai neparduodami už savo nominalę vertę. Ir ar pritartumėt tokiai mano pozicijai? remiantis ES sutartimi, susidaro įspūdis, kad pelnomasi Graikijos gyventojų sąskaita. Negalime leisti, kad tai būtų elgiamasi su Graikijos mokesčių mokėtojais. Nepritarčiau tokiam situacijos vertinimui. Graikija dabar turi orientuotis į tolesnės reformas, siekiant užtikrinti fiskalinį stabilumą ir konkurencingumą, nes pastangos, kurias Graikija rodo, yra naudingos. Ir Graikija um, per trečią ketvirtį buvo tarp sparčiausiai augančių valstybių. Taigi jeigu Graikija toliau vykdys reformas, jinai situacija išliks tvari. Tie, e, tas pelnas gražinamas Graikijai per mūsų banką ir per nacionalinį e, centrinį banką. Dėkui. Pone Dragi, aš uždaviau Jums labai paprastą klausimą. Šiemet Graikija ECB turės sumokėti 10 milijardų eurų dėl tų obligacijų, bet e, iš tikrųjų jų turėtų būti tik šeši e, ir kiti keturi e, milijardai turi, galėtų būti panaudoti, tarkim, E, kovai su nedarbu. Aš jums uždaviau labai paprastus klausimus. Pateikiau skaičių. Kodėl jūs vengiate šio klausimo? Ar jūs ir toliau elgsitės taip spekuliatyviai? Jūs sakote, kad skola turi būti restruktūrizuota. Mes nemanome, kad tai yra tinkamas sprendimas, mes nemanome, kad to reikia, nemanome, kad tai būtų naudinga. Kolega Makkarti, ne. E, kolega Peter Jazek iš Alde. Dėkuoju pirmininkė. E, kalbant apie paramą Bijome, kad kai kurios valstybės norės praras norą taikyti ekonominės socialinės reformas ir konsoliduoti viesas, viešasias lėšas. Vis dėlto kitos valstybės nenori leisti e, daug lėšų ir e, skatinti produktyves investicijas augimas tikriausiai nebus automatinis reiškinys šią žiemą, reikia ją kurti, jį reikia kurti. Ir ECB e, taip pat ėmėsi tam tikrų e, žingsnių, pavyzdžiui, e, kiekybinio lengvinimo sistemos. Aš džiaugiuosi, kad e, jūs kalbėjote apie vienbalsiškumą. Alde frakcija mano, kad e, e, sanglauda, kad sutarimas mm, yra tikrai labai svarbus, kalbant apie ECB valdybą. Ką jūs galėtumėte pasakyti, reaguodamas į šiuos tarpusavės susijusius klausimus? Deja, nelabai supratau jūsų klausimų. Yra ir kitų priemonių, kurios numatytos kokybiniam lengvinimui. Kai kurios valstybės jau nusivylė ir nenori konsoliduoti finansinių lėšų. Ir nenori tuo pačiu e, skatinti kitus veiksmus, kai nėra pakankamai finansinės laisvės, fiskalinės laisvės mūsų pinigų politika naikina skatinamasis priemonės valstybėms taikyti priemonės fiskaliniam konsolidavimui jau buvo pabrėžta keletą kartų. Atsakymas į tokį argumentą yra sudėtinis. Visų pirma, mes turime savo įgaliojimus. Mūsų įgaliojimai yra e, kainų stabilumas, Tai yra stabilumas. Mes turime sumažinti infliaciją, mažinti ją, kad ji būtų mažesnė negu 2 procentai. Antraip mes priklausysime nuo vyriausybių veiksmų ir mes norime, kad mūsų pinigų politika būtų nepriklausoma. Bet šie du klausimai iš esmės yra atskiri, bet faktiškai reikėtų kelti klausimą, ar tiesa, kad vyriausybės nesėmė veiksmų, todėl, e, kad e, jos gavo tiek daug lėšų, kad netgi prarado norą vykdyti reformas. Jeigu pažiūrėtume į pateiktas, pateiktus duomenis, tai netiesa. Mes matėme, kad valstybės reformuoja savo darbo rinkas ir ten, kur palūkanų normos buvo ganėtinai mažos ir anksčiau. Taip pat yra reformų, kurios iš tiesų nėra susiję su pinigų politika. Tos reformos yra susijusios su politinė sistema, sveikatos apsauga ir kitomis rytimis. Vis dėlto vienoje srityje ryšys tarp pinigų politikos skatinimo priemonių ir skatimo priemonių gali būti pateisinama. Tai yra biudžeto sritis gali būti tam tikras ryšys tarp valstybės taupimo maža palūkanų norma ir nenoro keisti mokesčių politika, po, politikos ir vyriausybės e, išlaidų politikos. Bet e, kitur manau, kad nėra tikrai daug įrodymų, kurie tikrai parodytų, kad valstybės narės dėl e, palūkonų normų nenori vykdyti darbo rinkos reformų. Dėkoju. Mat karti guo. Pone Dragi, Pastaruoju metu ECB yra paskelbusi susirašinėjimo laiškus tarp Jean-Claude Trichet ir ankstesnio Airijos, buvusio Airijos finansų ministro. Norėčiau uždėti duoti klausimą apie tos laiškus. Šių metų kovą ir gegužę ECB pabrėžė, kad nemanė, kad reikia paskelbti tuos laiškus. Kas pasikeitė kokios konsultacijos ir diskusijos ECB vyko. E, su finansų departamentu Dublinė. Apie ką tos diskusijos buvo ir kada jos vyko. Viename iš tų laiškų Brian Lenehan skirtame laiške, kuris buvo rašytas 2010 metais, Žanas Klodas Trišės sakė, kad džiaugiasi Airijos vyriausybės įsipareigojimu e, bendra, skat, bendradarbiavimą skatinant finan, fiskalinio vystimo strategiją tos diskusijos dėl gelbėjimo priemonių vyko jau tuo met Gal jūs žinote, kada prasidėjo tos diskusijos šią temą? Taip pat dar norėčiau paklausti, ar jūs žinojote, ar ir, anks, ir anksčiau ECB yra įvykdžiusi e, vertinimą, e, ar buvo vertintas Airijos elgesys, kalbant apie tai, kaip buvo traktuojami e, obligacijų savininkai. Ir ar žinote, kad ECB padarė klaidą e, susisiekdama su Airija dėl obligacijų savininkų. Taip pat dėl retrospektyvaus rekapitalizavimo, kalbant apie Airijos bankus. Ar jūs žinojote, kad Airijos vyriausybė norėjo kreiptis dėl e, tokio prašymo? Dėkuoju, jūs uždavėte kelis klausimus. Aš tikiuosi, kad mano atsakymas bus išsamus. Visų pirma, dėl ko mes persigalvojame? Ne mes iš tiesų nepersigalvojom. Mes sakėme, kad pirmame laiške buvo rašoma, kad vyko bendras vertinimas ir mes teigiame, kad finansinis stabilumas galėjo nukentėti nuo tokių laiškų paviešinimų. Taigi, dėl finansinio stabilumo mes laukiame prieš paskelbdami tą laišką. Dėl kitų klausimų Tikrai labai svarbu prisiminti, kad Airijos prašymas e, pritaikyti gelbėjimo taisymo e, programą dar ir prieš tą prašymą buvo susirašinėjama. Ir buvęs, e, buvęs finansų ministras būtent susirašinėjo su ECB ir tuose laiškuose viskas aišku vyriausybė e, garantuoja dėl banko atsakomybės. Taip pat matote iš tų laiškų, kokia buvo vietos krizė. Ir buvo tam tikri faktoriai, išorniai faktoriai, kurie blogino situaciją, buvo prarastas pasitikėjimas rinka. Štai dėl ko Airija, buvo akivaizdu, kad Airija turėjo prašyti ES IMF gelbėjimo e, e, programų, kreiptis dėl šios programos. Dar prieš pradedant taikyti šią programą ir vėliau likvidumo lygis iš euro sistemos, e, airijos bankų sistemai buvo tikrai didelis, buvo tiekta daug lėšų. Mes, mm, kai buvo siuntas tas laiškas, Tas likvidumas buvo 85 procentai Airijos BVP ir ketvirtadalis e, viso eurosistemos likvidumo. ECB valdyba visada elgėsi remdamasi savo įgaliojimais ir taisyklėmis, kurios buvo taikomos visai eurozonai. Vis dėlto yra tam tikri pribojimai, e, kalbant apie paramą bankams valstybėse narėse, kuri gali būti teikiama iš ECB yra taikomos taisyklės ir jos yra priminamos, apie jas yra priminama būtent laiške, kuriame bu, laiške, kuris buvo siunčiamas tam buvusiam finansų ministrui 2010 m. Bala, e, spalio 15 dieną. Vėliau kitame laiške, kurį siuntė Airijos e, ministras, e, 2010 m. lapkričio 4 d. matome, kad ten minima, kad situacija Airijoje pablogėjo ir kad valdyba tikrai turėjo, privalėjo kreiptis į ECB. Ir dar vienas laiškas, kurį jūs menite, buvo pasiustas e, iš ECB finansų ministrui Airijoje 2010 lapkričio 19 dieną. Ir 21 lapkričio buvo pateiktas atsakymas, finansų ministras teigė, kad jis suprato abejones, kurias pabrėžė ECB valdyba savo laiške. Dėkoju. Dėkoju. Ernest Urtasun, žalieji. Dėkoju pirmininkė. Labadiena ponė Dragi. Džiaugiuosi, kad lankotės pas mus šią popietę. Norėčiau pakomentuoti būtent laiškų klausimą, laiškų airijai klausimą. Mano frakcija norėtų iškelti šį klausimą, todėl kad neaišku, ar tai tikrai buvo dialogas tarp airijos vyriausybės ir ECB valdybos. Atrodytų, kad tai buvo labiau ECB kišimasis ir grasinimas Airijai, jeigu Airija nepriims pagalbos. Manau, kad viešoji visuomenė yra susirūpinusi dėl to, kad nebuvo pakankamai informacijos apie tai. Manau, kad tokia situacija, kuri buvo susiklošiusi, e, Airijoje buvo dar labiau problematiška todėl, kad e, buvo e, kalbama ir apie bankų kūrimą. Manau, kad e, svarbu atsižvelgti ir į šį klausimą. Tikrai reikėtų skatinti ir viešosios nuomonės pasitikėjimą. Atsiprašau, nesupratau, koks klausimas. Klausimas yra, Kuo remdamasis bankas prašė Airijos vyriausybės e, pritarti būtent toms gelbėjimo priemonėms. Aš galiu vėl peržvelgti laišką. E, kai mes padedame valstybei, tiekdami 85 procentus likvidumo BVP ir ketvirtadaliu e, viso eurosistemos likvidumo, tada yra užtikrinama, kad nėra sisteminio pavojaus visai eurosistemai. Ar nemanote, kad ECB tikrai turėjo, neturėjo susirūpinti dėl to? ECB turėjo prašyti, kad būtų pasitelktos politikos, kurioms esant būtų užtikrinta, kad situacija stabilizuotųsi. Ar nemanote, kad ECB privalėjo prieš kitas valstybės būtent imtis tokių priemonių? Nes kitos valstybės teikė savo lėšas, grina, grinuosius pinigus. Tai nebuvo kažkoks neracionalus elgesys iš ECB pusės. Uh, kažkoks autoritarinis elgesys. Tai buvo viso politikos dialogo dalis, e, dialogo, kuris buvo vykdomas tarp ECB ir Airijos institucijų. Ir vėliau buvo paprašyta ESIMF e programos. Dar turiu kelias minutės. Norėčiau užduoti dar vieną klausimą ponui Dragi. Dėl infliacijos tikslų ECB turėtų laikytis kainų stabilumo, užtikrinti kainų stabilumą. Val, vyriaus, e, valdyba turi nustatyti konkretų lygį. Dabar tas lygis yra mažesnis negu 2 procentai. Ar situacija nesikeis? Ar tai ir toliau bus? Ar ir toliau politika bus būtent tokia? Ar ji gali keistis? ne valdyba neturėtų keisti šios politikos. Dėkuoju Marko Zanė FDD. Dėkuoju pirmininkė. Trys klausimai. Ponui Dragi visų pirma, dėl skandalo, dėl mokesčių vengimo Luksemburgė, LuxLeaks. Kadangi ECB yra didelių bankų priežiūros institucija, norėjau paklausti, ką mano pirmininkas apie šį skandalą, todėl kad bankai naudoja šias schemas ir taip galima išvengti daug mokesčių. Ką darys ECB tam, kad būtų sukontroliuotas šis reiškinys ir koks bus jūsų vaidmuo tame procese. Taip pat dėl stress test ir asset quality review. Mes išklausėme NUI, pirmininko NUI atsakymų, bet mano manimu, jie nebuvo pakankamai išsamus. Norėčiau išklausyti ir jūsų nuomonės. Ką manote apie metodą, kuris naudojamas stress test ir asset quality review? Taip pat, ar nemanote, kad tokiu, tokiame metode nėra atsižvelgta į pavojų, kuris kyla e, iš išvestinių finansinių priemonių bankams. Taip pat norėčiau paklausti, ar kai bus užpildyta kapitalo spraga, Europos sistema vis dėlto galės atsilaikyti tokioms krizėms kaip Lehman Brothers krizė. Taip pat norėčiau paklausti, Ar teisinga sakyti, kad tokie bankai kaip Deutsche Bank, kuri šimt e, 5 milijonus e, lėšų yra skirusi švesnėms priemonėms, yra nepavojingas bankas. Taip pat norėčiau paklausti, ką manote Ką Jūs manote apie tokią, apie tokią instituciją kaip OCC, kuri turi spa, paskelbti e, savo periodinės ataskaitas apie išvesnės priemonės, taip pat dėl euro. Jau akivaizdu, kad daugelis Europos piliečių nusivylė šią bendrąją valiutą ir akivaizdu, kad kai kurios valstybės e, anksčiau ar vėliau nuspręs išeiti, pasitraukti iš eurozonos. E, gegužės 25 dieną milijonai piliečių balsavo e, už dėl, mm, dėl, panaš, dėl e, parodė būtent, ką jie mano apie eurą, apie eurozoną. Ar nereikėtų priemonių, kuriomis naudojantis valstybės galėtų nuspręsti pasitraukti iš eurozonos? Uh, Komisijos narys Dombrovskis, kuris bus sakingas už eurą, per klausimus teigia, kad jeigu valstybė nori pastraukti iš eurozonos, gali tai padaryti ir jam teigia, kad bus suteikta techninė pagalba tokiai valstybei. Bet kitą dieną jis savo žodžių, žodžių sužadėjo. Norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie visą tai? Dėkoju. Dėl liuks lygs visų pirma. Mes neturime jokio vaidmens. Tai yra susiję su mokesčių harmonizavimu, suderinimu. ECB jau yra galinga šioje srityje, bet mes dar neturime e, galių šioje srityje. Antra, dėl metodų taikant e, tikrinimus sudėtingiausiomis sąlygomis - stres test. Apie tai pakomentuosiu gal ir vėliau tas išsamus vertinimas buvo visada taikomas griežtai, skaidriai ir daugelis, daugelis e, subjektų žiūrėjo į šį reiškinį kaip į bankų balansų stiprinimą, kalbant apie didžiausius Europos bankus, didžiausius eurozonos bankus. Taigi, tai bus tikrai naudinga, bus tikrai daug privalumų. Visų pirma, bus sustiprinta pinigų politika, kita vertus, kreditų srautai e, pagerės, bus sustiprinti. Galima perfrazuoti jūsų klausimą ar sakyti, ar bankų sąjungoje šiuo metu yra vienodos sąlygos visiems. Atsakymas - ne, dar ne. Pažangos padarėme daug, bet turime siekti daugiau pažangos. Keli pavyzdžiai. Visų pirma, kodėl nėra tų vienodų sąlygų? Todėl, kad daugelie valstybių narių yra skirtingi teisės aktai, tai yra nacionaliniai teisės aktai. Uh, kurie buvo pripažinti, e, kuriuos ES institucijos pripažino. Tokia yra šiuo metu sistema ir į tai reikia atsižvelgti vykdant ir comprehensive assessment e, ir e, stress test, pavyzdžiui, goodwill situacija skirtinga. Taip pat ir turto apmokestinimo pavyzdžiai gali būti pateikti. Dar vienas pavyzdys gali būti vidaus e, reitingavimo modeliai. Taigi, e, mes e, turime stengtis, kad būtų užtikrus vienodos sąlygos ir Pone Lautė Šleiger ir Lenui daug deda pastangų tam, kad būtų užtikrintos tos vienodos sąlygos, juk jau yra ir bendras pertvarkymo mechanizmas. Finansinė krizė yra šalinama nestengiantis e, nuspėti, kokia bus kita finansų krizė, bet stengiantis stiprinti sistemą, užtikrinant, kad ji bus e, atsparesnė. Vadinasi, jeigu kils kita finansų krizė, mes e, būsime atsparesni, bet ar esame tikri, kad ši sistema visiškai atsilaikys krizėms ateityje? Žinoma, ne. Mes turime būti tikri, kad sistema bus stipresnė dėl daugelio aspektų. Tam mums reikia įvairių priemonių. Mes iki šiol e, gerinome reg, reglamentavimą, bankų sistemos reglamentavimą. Pavyzdžiui, Shadow Banking System, šešėlinę bankų sistemą e, šalinome. Dėl Deutsche Bank, na, aš dėl konkrečių bankų nenoriu nu pasisakyti. Dėl euro. E, Jūs tuo esate įsitikinęs, nors man tai nėra akivaizdu. Jūs manote, kad e, valstybės gali išeiti iš eurozonos. Mes neturime jokios e, e, teisių, teisės aktų leidimo galios šioje srityje. Mes negalime nurodyti valstybėms narėms likti eurozonoje arba išeiti. Mes tos galios neturime. Taigi, Euras iš tikrųjų yra negryžtamas e, reiškinys ir mes darysime viską, ką galime savo įgaliojimų rėmose. Dėkoju. Vicepirmininkas Dombrovskis yra labai aiškiai raštu išdėstęs tai, kad jis taip pat mano, kad įstojimas į eurozoną nėra grįžtamas procesas. Uh, Toliau Barbara Keppel. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragi. Viena iš labiausiai diskutuotinų priemonių, kurių ėmėsi ECB siekiant stabilizuoti finansų rinkas, buvo OMD programa įgyventi 12 metų rūpjūtį. Na ir apie panašius planus kalbama ir šiemet. Taip pat ketinama iki 300 e, milijardų ACB balansą padidinti, panašiai kaip ir 12 metų bėgyje. Na ir be abejo, komisija taip pat turi savo nuomonę šiais klausimais. Vis dėlto dauguma valstybių narių dėja mano, kad biudžeto politika nebus itin stabili. Kokia jūsų nuomonė yra vyriausybės obligacijų klausimo. Ir jūs taip pat kalbėjote apie reikalingas struktūrinės reformas biudžeto srityje, taip pat apie skolų refinansavimą. Bazelis 3 sudaro galimybę finansų e, industrijai tinkamai gyventi kapitalo reikalavimus, taip pat papildomi kaštai yra susiję ir su numatyta priežiūra. Tad norėčiau paklausti jūsų. Ar kalbant apie Bazelį 3, Europos centrinis bankas numato kažkokių sprendimų susijusių su geresniu mažų bei vidutinių įmonių finansavimu. Dėl pirmojo jūsų klausimo. Nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, kaip jau minėjau per savo žanginį pasisakymą, ECB e, ėmėsi įvairių priemonių. Buvo nusprendsta įgyvendinti ABS ir vyriausybių obligacijų programas, atsiprašau, e, padengtų obligacijų programas, manome, kad tai padės suvaldyti infliaciją vidutiniu laikotarpiu ir taip pat tikimės, kad tai turės teigiamą įtaką ir mūsų balansui. E, ir kaip jau minėjau, tiekėmės, tikimės pasiekti 2012 m. kovo mėnesio lygį. Na ir jeigu paaiškėtų, kad šių priemonių nepakanka ir nepakanka jų teigiamai įtakoti infliaciją vidutinių laikotarpių, pasiekti tą užsibrėžtą 2 procentų tikslą. Ir jeigu jų nepakanka, kalbant apie galimą infliacijos blogėjimą, tada Valdyba be abejo yra pasirengusi imtis ir papildomų veiksmų, nes, kaip jau minėjau anksčiau, mes esame pasirengę panaudoti kažkokias kitas netradicinės priemonės, ne tik tas, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Ir ECB darbuotojai bei atitinkami komitetai dabar buvo paprašyti parengti Mm, pasiūlymus dėl tų nestandartinių, netradicinių priemonių. Na ir taip pat turiu paminėti, kad mes turime ir mandatą, įgaliojimą. Ten yra teigiama, kad infliacijos tikslas turi būti apie 2 procentai. Ir jau anksčiau atsakiau panašų klausimą. Taip, mes vertiname situaciją susijusią su atskiromis valstybėmis narėmis. Na ir tai, ar yra paskatos judėti į priekį ar ne, yra svarbu, tačiau tai nebūtinai yra susijęs su mūsų mandatu. Juk ECB nebuvo sukurtas tam, kad e, tikrintų, ar vyriausybės e, viską teisingai atlieka. Na ir kalbant apie pinigų politikos efektyvumą, struktūrinės reformos prisideda prie to veiksmingumo, efektyvumo. Na ir kitos tos nestandartinės priemonės gali apimti įvairaus turto įsigijimą, e, tarp jų ir suverenių obligacijų įsigijimą. Ačiū dabar žodis ponui Langenui. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien minėjote, kad e, pinigų politika pati savaime negali išspręsti visų problemų. Jūs kalbėjote apie biudžeto konsolidavimą, didesnį produktivumą. Tačiau visuomenė aptarinėja ir kitus aktualius klausimus, susijusius ne vien tik su praeitimi, tačiau ir su ateities tendencijomis. Ir panė Lagar taip pat iškėlė su šia tema susijusius klausimus, tad norėčiau jūsų paklausti e, apie tas su įsiskolinimais susijusias taisyklės, e, kurios buvo taikomos e, prieš daug metų ir kurios dėja įtakojo tą didžiulį įsiskolinimą. Galbūt reikėtų um, bandyti įvertinti situaciją, pažiūrėti, kaip sumažinti tuos įsiskolinimus. Na ir be abejo, čia reikia kalbėti ir apie produktivumą bei kiekybinį palengvinimą, tas priemonės, kurių buvo imtasi. Deja, jos kol kas nebuvo įtin sėkmingos. Taip, visuomenė tos klausimus aptarinėja, kalbama apie bankų prisimamą riziką. Gali nutikti ir taip, kad į ECB bus pradėta žiūrėti kaip į blogiuką, kaip į blogą banką. Na ir be to šį savaitgalį įvyko susitikimas, e, kurio metu buvo kalbama apie iškilusias problemas. Na ir trejato programa reiškia, kad yra įtin daug apribojimų, yra ir devalvavimo klausimas aktualus, deflecija. Gali nutikti taip, kad prireiks ir tam tikro korekcinio taisamojo mechanizmo. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Man atrodo, kad aš supratau tik du klausimus iš trijų. Trečiojo ne visai supratau, tačiau pabandysiu atsakyti į pirmosius du jūsų patiktus klausimus. Mūsų taisyklės yra pasitikėjimo pagrindas. Ir jų reikia laikytis. Tos taisyklės buvo parengtos vadovantis tam tikrų lankstumu, Na ir kalbant apie 2003-2005 metus, apie tai, kas buvo teisingai ar neteisingai padaryta, taisyklės buvo pakeistos todėl, kad kai kurios valstybės narės turėjo tokį interesą ir taisyklių pasikeitimai dėja įtakojo didžiulį įsiskolinimą ir Prieš didžiąją finansinę krizę įsiskolinimo mastai buvo įtin dideli ir jie dar labiau išaugo po finansų krizės. Tad klausimas yra toks. Ar reikėtų peržiūrėti visas tas taisyklės iš esmės, kaip siūlo Tarptautinis valiutos fondas ir pradėti naujas diskusijas to klausimu, ar tiesiog reikėtų palikti tas taisyklės tokias, kokios jos yra Ir kalbant apie tą abipusį pasitikėjimą, galbūt reikėtų tiesiog tinkamai laikytis taisyklių, jos yra tikrai um, tinkamai išdėstytos, tinkamai parinktos. Ir nežinau, ar tikrai yra poreikis keisti tas taisyklės dabar. Bet to nesu tikras, ar pritariu Jums, kai Jūs teigiate, kad mūsų pinigų politika nebuvo sėkminga. Aš tiesą pasakius teikčiau priešingai. Ji buvo itin sėkminga. Visos palūkanų normos yra žemesnės nei buvo anksčiau. Ir e, žemiausios jų netgi lenkia žemiausios palūkanų normas Junktinėse Amerikos valstijose. Jos yra mažos visose sritise. Na ir tai yra labai svarbus pasiekimas po tos pasitikėjimo krizės eurozonoje 12 metais. Na ir palūkanų normos dabar yra tokios mažos, bet to bankai taip pat turi mokėti, jeigu jie nori savo pinigus mm, tiekti ECB, o ne realiai ekonomikai. Tačiau be abejo, kalbant apie realios ekonomikos atsigavimą, eurozonoje tam reikia laiko. Dar ne viskas yra gerai. Be to, ne vieną kartą minėjome, kad reikia ir struktūrinių reformų, taip pat tinkamos mokestinės politikos, tai yra kiti du ramšiai, kurie yra itin svarbus. Tad, kalbant apie finansinės rinkas, mūsų pasiekimai tikrai yra nemaži ir sistema tikrai buvo sustiprinta, bet to nepaisant to, ar jums patinka bankai ar ne, jie vis dėlto yra tarpininkai 80 procentų sandorių susijusių su e, ekonomikos finansavimu. Na ir tas išsamus vertinimas, kurį jau minėjau, padeda užtikrinti, kad bankų sistema dabar yra sveikesnė, stipresnė ir padeda užtikrinti, kad mažas bei vidutinės įmonės gautų tinkamą finansavimą. O paskutinio jūsų klausimo dėje nesupratau. Taip, paskutinis klausimas buvo susijęs su tais pasiūlymais kuriuos pateikė ekonomistai, kurie kalbėjo apie tai, jog e, reformų trūkumą e, galima eliminuoti taikant mažesnės palūkanų normas. Na ir, pažiūrėjau, jeigu įsiskolinimo lygis yra 95 procentai, vargu ar iki 50 metų itin radikaliai pavyks sumažinti tą e, įsiskolinimo laipsnį. Na ir e, tos taisyklės, kurios buvo parengtos 98 metais, galbūt dabar turėtų būti šiek tiek pakeistos ar pritaikytos. Ačiū. Na, be abejo, ties to dar bus dirbama, diskutuojama, kol kas nuomonė šio klausimo dar neturime. Na, o dėl to, ar mūsų pinigų politika e, skatina vyriausybės imtis veiksmų bei reikalingų reformų, apie tai jau kalbėjau anksčiau. Na, kalbant apie biudžetą, apie mažesnės palūkanų normas, jeigu yra mokamas mažesnės palūkanų normos, galima atidėti priemonės, kurios padėtų sumažinti e, valstybinės išlaidas, tačiau kalbant apie kitas rytis, nematoma tokio sąryšio e, tarp neveiksnumo struktūrinių reformų srityje ir palūkanų normo dydžio. Dėkoju. Dabar žodis ponui Renato Soro. Dėkuoju pirmininkė. Visada naudinga išgirsti jūsų informaciją, taip paaiškėja daug dalykų. Jūs atsakydamas paminėjote vieną dalyką, dėl kurio norėjau pateikti klausimą. Europoje 80 procentų fondų yra tarpininkaujama bankų. ECB e, politikos, politika galbūt yra neveiksminga, nes tarpininkauja bankai ir tos lėšos iš ACB neteina tiesiai įmonės. Neseniai buvo vertinamas, vertinama e, Europos bankų sistema ir paaiškėjo, kad bankai yra tinkamai kapitalizuojami. Galbūt e, nėra pakankamai kreditų mažoms ir vidutinės įmonėms dėl tos politikos. E, Dar ir e, todėl, kad bankais naudoja daug lėšų. Ypač tie bankai, kuriuose yra per mažai kapitalo. Mes grįžtame vis prie to paties klausimo. E, pinigų e, politika tikrai e, buvo naudinga mažinant palūkanų normas, bet to neužtenka. E, Galima padaryti dar daugiau. Gal, galime įgyvendinti reformas, kuriomis naudojantis mūsų ekonomika bus konkurencingesnė. Busime konkurencingesni, konkurencingesni darbo rinkoje, apskritai rinkoje ir bus labiau pasitikima. Vis dėlto vis dar neužtenka viešųjų ir privačių investicijų lėšų. Mes dabar turime bendrąją mokesčių fiskalinę politiką. Tai gali būti tie 300 e, milijardų, apie kuriuos kalbame, bet nežinome, kaip juos reikia finansuoti. Dabar kalbame taip pat ir apie naują finansavimo fondą, kuris e, gali būti naudingas e, investicijų projektams Europoje. Ką Jūs manote, kad galėtų padaryti ECB, kad būtų tinkamai finansuojamas Junkerio planas? Ir šiandieną buvo pasakyta, dėsime visas pastangas e, tam, kad e, ne tik nebūtų galima grįžti, išeiti iš eurozonos, bet ir tam, kad būtų galima skatinti darbo rinką, skatinti augimą, ir kad būtų galima spręsti socialinės problemas, kurios uh, kyla daugelį valstybių narių. Dėkoju. The, um... Ačiū. Euro zona be abejo skiriasi nuo Junktinė Amerikos valstijų, ta prasme, kad 80 procentų bendrų kredito srautų e, yra vykdomi tarpininkaujant bankų sistemai, na, o Junktinėse Amerikos valstijose vos 30 procentų, o gal net mažiau. Uh, E, procentų kreditų yra išduodami tarpininkaujantam bankams. Na ir kuri iš šių dviejų sistemų yra geresnė? Per pastarosius keletą metų išmokome štai tokią pamoką. Jeigu bankai dėl tam tikrų priežasčių susiduria su tuo ilgalaikiu silpnumu, jie nustoja e, e, tarpininkauti kreditų srityje ir nepaisant to kiek gerų siekių turima, dėje kreditai nepasiekia mm, realios ekonomikos subjektų, nes pagrindinis skolinimo kanalas dėje susidurė su sunkumais. Na ir kalbant apie pastarosius trejus ar ketverius metus, buvo stebimas mažėjimas, labai didelis mažėjimas kredito uh, srautuose 11, 12, taip pat ir 13 metais. Dabar jau matyti, uh, kad situacija gerėja ir tas išsamus vertinimas rodo, kad kredito srautai per keletą artimiausių mėnesių turėtų intensyvėti, tačiau, tačiau jeigu mes kalbėtume ne tik apie bankų e, skolinimą bei kreditus, taip pat apie e, obligacijas, įvairius kitus finansavimo šaltinius, pamatytume, kad e, kapitalo rinkų finansavimas ir nuosavo kapitalo finansavimas iš esmės e, kompensuoja e, tuos sunkumus, su kuriais susidurėma teikiant bankų kreditus. Tai padeda daryti štai kokią išvadą. Ar tokia situacija yra primtina? Dėja ne. Paprastai MVI neturi prieigos prie kapitalo rinkų ir finansavimas yra teikiamas didžiulio, didelėms įmonėms, tačiau ne mažoms ir vidutinėms įmonėms. Na, o mažas bei vidutinės įmonės įdarbina 70-80 procentų visų darbuotojų eurozonoje. Na ir ar reikėtų nukreipti mūsų politikas į tai, kad būtų kuriama stipresnė kapitalo rinka nei yra dabar? kad mūsų ekonomikos mažiau priklausytų nuo bankų sistemų. Taip, be abejo, teigiamas atsakymas į tokį klausimą ir mes labai džiaugiamės tuo pasiūlymu, kurį pateikė komisijos pirmininkas dėl kapitalų, kapitalo rinkos sąjungos. Komisija ir jūs dirbstėte šio klausimu 2015 metais. Na, o dėl konkretaus investicijų projekto, kurį pristatė komisijos pirmininkas, labai džiaugiamės tuo pasiūlymu, tačiau ECB dėja e, ne, nedalyvaus finansavime, laukiame išsamesnių komisijos paaiškinimų dėl plano bei jo sudėdamųjų dalių. Ačiū dabar žodis Danutai Hubner. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pone Dragi, kai jūs kalbėjote apie ACB ketinimus, kalbėjote apie ketinimus susijusius su įsigijimais, taip pat Na ir valstybių narių reakcija rodo, kad dėja susidomėjimo tokiamis garantijomis nėra itin daug. Tad, žvelginti tą jūsų šiandienos pasisakymo kontekstą, jeigu ECB ketina ir toliau vykdyti savo įsitikinimus, ar jūs manote, kad pakaks tų tarpinių dalių ir Ar jums nereikia čia valstybių narių garantijų, nes manau, kad to reikia siekiant pilnai išnaudoti turto garantijų potencialą. Na, o kalbant apie SSM bendrą priežiūros mechanizmą, apie tai kalbėjo ir pane Lui, tai yra susiję su priežiūra ir žinome, kad mechanizmas turi teisę taikyti griežtesnės priemonės, siekiant sumažinti mikrorizikas, tačiau žinome, kad ECB tikrai yra svarbi įstaiga susijusi su finansų rinkos priežiūro Europos Sąjungoje. Norėčiau paklausti, kokie yra tolesni jūsų veiksmai susiję su bendru priežiūros mechanizmu bei jos įgyvendinimu. Ačiū. Na, antras jūsų klausimas turbūt susijęs su mūsų kita sesija, kuri prasidės netrukus. Na ir šiandien jau buvo kalbėta apie tai, kad ECB gali tapti vadinamoju uh, e, blogų banko. Na ir man tikrai sudėtinga suprasti, uh, kaip apskritai gimė tokia mintis. Norėčiau pabandyti paaiškinti, e, ką konkrečiai mes norime nuveikti su ABS. Pirmas dalykas yra toks. Neretai mes tuo pačiu pavadinimu įvardėjame dalykus, kurie yra visiškai skirtingi. Junktinėse Amerikos valstijose ABS tai yra turtų užtikrintas vertybinės popierius e, ir Europoje situacija yra šiek tiek kitokia. Jeigu pažvelgtume į laikotarpį nuo 7 iki 13 metų, vėlavimo e, laipsnis Junktinėse Amerikos valstijose buvo 18,4 procento. Europoje buvo 1,5 procento. Na ir kaip jau minėjau, mes naudojame tą patį pavadinimą visiškai skirtingiems dalykams įvardinti. Na ir mes neperkame visų ABS, tik kai kuriuos turtų užtikrintus vertybinius popierius įsigijame. Kai kurie iš jų yra mažiau rizikingi, perkame tuos ABS, kurie yra pagristi vartojimo paskolomis. ten dėlsimo arba vėlavimo laipsnis yra dar mažesnis. Tad norėčiau pasakyti štai ką. E, kalbant apie blogą banką, tai yra apie CB, manau, atrodo, neteisingas terminas yra naudojamas. Na, nu, o tarpinė fondo dalis yra ne pati rizikingiausia, tačiau rizikingesnė ABS dalis ir ECB sakė, kad jie bus įsigijami tik tuo atveju, jeigu bus garantijos. Niekas nepasikeitė, e, taip ir bus elgiamasi. Na ir žinau, kad pirminis kai kurių valstybių narių atsakymas nebuvo įtin pozityvus, tačiau Žinau, kad taip, kai kurios vyriausybės yra neigiamai nusteikusios, tačiau kai kurios palaiko šią iniciatyvą ir kai kurios vyriausybės jau siūlo garantijas tarpinėms fondo dalims, naudojantis konkrečių agentūrų pagalbą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Italija, taip pat Ispanijoje, Vokietijoje yra panašios agentūros. Na, be abejo, reikia viską tinkamai koordinuoti, viską tinkamai įsisavinti, tam prireiks laiko. Ačiū. Peter Ziman. Dėkui, pirmininkė. realioj ekonomikoj, e, smulkiom įmonėm labai sunku gauti e, pinigus, labai sunku prieiti prie finansavimo. Ir ką Jūs galvojate, kaip Europos centrinio banko pirmininkas, kaip e, galime palengvinti situaciją smulkiam ir vidutiniam verslui? Įvyko struktūrinių reformų, struktūrinės priemonės įvairios buvo taikomos. Bet e, ką geriausia daryti Europos piliečiams? Žinome, kad yra pinigų bankuose, bet tie pinigai, kaip matome, yra nenaudojami, prie jų labai sunku prieiti. Kapitalo rinkos ir jų sąjunga. Kaip užtikrinti čia didesnį, didesnę nepriklausomybę nuo bankinio finansavimo? Kaip jūs kaip Centrinio banko atstovas ketinate užbaigti, ketinate užbaigti bankų sąjungos sukūrimą? Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad situacija gerėja ir smulkiam bei vidutiniam verslui. Yra atliktos dvi studijos, mūsų bankas atlieka nuolatinę skolinimo studiją ir komisija SAFI e SAFE studija atlieka ir tos studijos rodo, kad smulkiam ir vidutiniam verslui situacija pagerėjo. Skolinimosi sąlygos nebe tokios griežtos, bankų sistemos riziko, rizikos suvokimas ženkliai pasikeitė, bet turime taip pat turėti galvoje ir tai, kad kreditas yra susijęs tiek su paklausa, tiek su pasiūla. Jei paklausa yra netaip griežtai, jei pasiūla nėra dabar taip griežtai ribojama kaip prieš pusantrų metų, vis tiek sąlygos e, pasiūlai yra pakankamai griežtos lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Pasiūlai sąlygos yra griežtos, bet netokios griežtos kaip prieš pusantrų metų, bet griežtesnės negu kad per praeities laikotarpius, o paklausos situacija irgi keičiasi. Kredito ciklas regis juda teigiama linkme, bet e, smulkiam ir vidutiniam verslui, nors situacija ir pagerėjo, nėra labai lengva gauti paskolas. Kodėl? Dėl to, kad tradiciškai kai kuriuose valstybėse narėse e, smulkiam ir vidutiniam verslui e, per daug svertinio poveikio yra naudojama. Be to, ne visos smulkios ir vidutinės įmonės yra traktuojamos vienodai. Tos, kurios eksportuoja, klesti. O tos, kurios dirba vidaus rinkai, yra silpnos, jom taikomas per didelis svertinis poveikis, jos neturi pakankamai akcinio kapitalo pakankamai nuosavo kapitalo ir ten reikalingos investicijos. Mes tikimės, kad šias problemas sugebėsime išspręsti. Tikimės, kad ir, pavyzdžiui, prekių žema kaina prisidės prie problemų sprendimo, bet kol kas mm, tas kelias yra pakankamai lėtas. Kalbant apie Europos centrinio banko vaidmenį, kūriant kapitalo rinką, Mm, mes galėtume bendradarbiauti su komisija, e, didinant kapitalo mm, rinkos vaidmenį. Dėkui, toliau liūdėk Niedermayer. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone Dragi, pirmiausia, tai noriu palinkėti jom, jum kuo didžiausios sėkmės naujose pareigose. Manau, kad Europos e, centrinis bankas imsis šio naujo priežiūros darbo. Tai yra įdomi sritis. Jūs minėjote, kad reikia konkrečių trumpalaikių reformų daugelie valstybių narių tai paskatintų ekonomikos augimą. Jūs taip pat minėjote, kad reikalinga ir ilgalaikė vizija. Taigi norėčiau paklausti, gal galėtumėt pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, pavyzdžių tų trumpalaikių įsipareigojimų, um, kurios, um, kurių turėtų imtis valstybės narės ir kaip siūlote gerinti ekonominę valdyseną Europos Sąjungoje. Kitas klausimas. Jūs minėjote, kad turėjot reaguoti į situaciją pinigų rinkose ir manau, kad puikiai sureagavote, bet norėčiau paklausti, kaip Mm, matote likvidumo e, paramos mm, sistemos veikimą ateityje? Pirmasis klausimas. Taip, reikalingi trumpalaikiai įsipareigojimai ir ilgalaikė vizija. Kalbant apie trumpalaikius darbus, kurių uh, reikia imtis, tai jie yra susijęs su struktūrinėmis reformomis, apie kurias ne vieną kartą esame kalbėję, tai yra ir bendros rinkos teisės aktų paketo kūrimo užbaigimas ir darbo rinkos reformos. Čia kalbame apie plačias bendras kategorijas, bet aišku, kad kiekviena valstybė narė turi savo struktūrinių reformų darbo atvarkę. Mes tas reformas analizuojame ir galvojame apie jas, bet pats laikas jau jas pradėti vykdyti, priimti visus reikalingus sprendimus. Suprantu, kad tie sprendimai yra sunkus, nes jie gali iš esmės pakeisti e, visuomenės organizavimo ir valdymo e, situaciją, bet tų sprendimų reikia. Ilgalaikės vizijos, ilgalaikiai įsipareigojimai. Jei panagrinėtume praėjusių, sakykime, 30 ar net 40 metų patirtį, padarysime tokią išvadą. Integracijos procesas vyko remiantis vienu pagrindu dalinantis mūsų suverenitu, suverenitetu įvairiose srityse. Kalbant apie monetarinės politikos suverenumą, tai daugelis valstybių monetarinės politikos rytyje jo visiškai neteko, nes uh, sukurtas Europos centrinis bankas ir euras ir dabar tos valstybės narės, kurios priklauso naudojasi tuo bendru suverenumu. Ir tas pats galioja ir biudžeto sąjungai. Anksčiau nebuvo bendrų taisyklių, o dabar turime visą apimančią biudžeto discipliną, paremta bendromis taisyklėmis ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, aišku, kad tokia yra mūsų patirtis ir būtent remiantis šią patirtimi turime veikti ir ateityje. Tuo turi būti pagristi mūsų ilgalaikiai įsipareigojimai, tai yra turime išplėsti sritis, kuriuose galiotų bendros taisyklės ir bendra struktūrinių reformų valdysena, čia vėl dalintumėmės suverenitetu ir nuo tų taisyklių turime eiti prie institucijų. Ir čia jau sustočiau, nes tai ne mano mm, kompetencijos rytyje e, tolesnius žingsnius šioje srityje nurodyti. Dėkui, Alf Sant. Dėkui, ponė pirmininkė pirmininkė Dragi, norėčiau pasakyti, kad žaviuosi, kaip jum pavyko subalansuoti situaciją ir priimti visus reikalingus sprendimus. Jūs nesate renkamas nei nacionaliniu, nei Europos lygmeniu, bet jūs priimate sprendimus, kurie turi be galo didelę politinę reikšmę. Politinių sprendimų prieimėjai laukia, kad jūs jiem perdotumėt estafetės lasdelę. Aišku, kad jūs teikiate labai daug deklaratyvių pareiškimų, kurie viršyje jūsų galės. Jūs sakote, kaip svarbu skubiai sustiprinti Europos zonos monetarinės institucijas, tuo būdu pagilinant e, monetarinę ir finansinę sąjungą. Bet čia esame paradoksalioje situacijoje, jei Europos piliečiai pasisako už eurą, jie nepasisako už federacinę Europos sąjungą. Skirtumai tarp valstybių narių didėja. Dėl to finansinės sąjungos gilinimas tik tai stiprins tą takoskirą tarp valstybių narių. Iki šiol politiniai pasirinkimai e, rodė tik trypčiojimą vietoje. Ką Jūs galite pasakyti apie eurozonos ateitį, ypač turint galvoje, kad e, eurozona nerodo labai gerų rezultatų lyginant su kitomis pasaulio vietomis. Dėkui, dėkui už tos komplimentus, kuriuos pateikėte Europos centriniam bankui. Ir tie komplimentai yra ES steigėjams. Mes, darydami pareiškimus, labai stengiamės neperžengti savo įgaliojimų ribų. Mūsų e, politika, mūsų vykdoma politika gali būti lemta e, kitų sričių kitose sritise padarytų politinių sprendimų. Ta turime turėti galvoje. Atsakysiu vieną jūsų pagrindinių komentarų. Jūs sakote, kad Europos pinigų sąjungos gilėjimas didins skirtumus tarp valstybių narių. Mes visi sutarėme, kad eurozona turi sparčiau aukti nes dabar jos augimas yra minimalus, nedarbo lygis yra aukštas ir visoje Europos Sąjungoje nedarbo lygis yra socialiai neprimtinas. Taigi visi sutarėme, kad eurozona turi aukti sparčiau. Bet ar iš tikrųjų jūs galvojat, kad eurozona neauga dėl to, kad tai yra euro kaltė? nesuprantu jūsų logikos. Jei pasižiūrėtume į paskutinio ketvirčio BVP duomenis, tai jie rodo, kad 14 valstybių narių auga. Jų ekonomikos auga nuo 2 iki 4 procentų kasmet. Dvi šalis yra recesijoje, dvi valstybės narės stagnuoja, jei neklystų. Dėkui. Dėkoju Brian Hayes. Dėkui, pirmininkė Dragi. Praėjusį kartą, kai buvote mūsų komiteto posėdėje, klausiau jūsų apie Airijos situaciją, apie Airijos bankų išpirkimą ir su to susijusią situaciją. Labai svarbu, kad ECB išplatino laiškus, kurie buvo siunčiami Airijos vyriausybei. Tai labai svarbu Airijos piliečiam. Žinau, kad ne jūs tą padarėte. Ir manau, kad finansinės paramos Airijai programa dešimtais metais buvo uh, realiai reikalinga, nes šalis buvo labai blogoje situacijoje. Bet aš ne apie praeitį noriu klausti, o apie ateitį. Noriu klausti apie tai, kaip ECB bankas dalyvaus toje užklausoje, kurią gavo iš Airijos parlamento. Uh, Čia mes nekalbame apie raganų medžioklę, čia kalbame apie tai, kad airijos piliečiai turi sužinoti tiesą. Jūs sakėte, kad bankas mm, turėjo e, suteikti 25 procentų likvidumo paramą nes Airija tada buvo labai blogoje situacijoje. Ar jūs galėtumėt patvirtinti mūsų komitetui, kad jūs uh, toliau um, dirbate su ta užklausa ir ar Europos centrinis bankas planuoja paskirti aukštą pareigūną visam šiam klausimui? Toliau, tie dokumentai, kuriuos turi Europos centrinis bankas apie šią situaciją nuo 8, 9, 10 metų, ar visi tie dokumentai bus prieinami šios užklausos procese. Jūs sakėte, kad Europos centrinis bankas atskaitingas Europos parlamentui. Ar galėčiau sakyti, kad Europos centrinis bankas atskaitingas visiems Europos piliečiam? Nes Airijos uh, E, užklausa, užklausimas be Europos centrinio banko būtų kaip Hamletas be pagrindinio herojaus. Atsakymas. Europos centrinis bankas atskaitingas Europos parlamentui. Ir mes formaliai nedalyvaujame nacionalinio parlamento vykdomoje užklausoje mes dar nesvarstėme, kokią formą mūsų neformalus dalyvavimas galėtų vykti. Mes dar pagalvosime apie tai. Taip pat noriu pasakyti, kad prieš dešimt dienų Europos centrinis bankas savo interneto svetainėje paskelbė daug airiją liečiančių dokumentų ir tai yra ne tik laiškai tarp pono Trišė ir pono Linehan, bet yra ir nemažai teisinių nuomonių, kalbų, interviu, klausimų ir atsakymų, kurie susiję su šia airijos užklausa. Dar pagalvosime ir pamatysime. Norėčiau dar jūsų paklausti, pirmininkė. Jūs sakėte, kad formaliai užklausoje nedalyvausite. O dėl to, ar paskirsite kokį pareigūną, kuris dalyvautų šiame procese? Atsakymas. Čia reikia pagalvoti, kaip mūsų neformalus bendradarbiavimas galėtų vykti. Kaip jau sakiau, mes dar kol kas nenusprendėme kaip toliau darysime, nei esame paskyrę kokį asmenį, nei apsisprendę, kokius dar dokumentus galėtume paviešinti. Dėkoju. Dėkojame už tai, kad e, pabrėžėte, kad jūs atskaitingas Europos parlamentui. Pone Bereš, ponė pirmininkė, ponė banko pirmininkė dabar vyksta diskusijos apie bankų struktūrą. Ir aš norėčiau gauti jūsų įvertinimą apie bankų struktūros reformą, žiūrint iš e, centrinio banko pozicijų. Jūs sakėte, kad Europos ekonomika per daug finansuoja bankai. Bankų sistemos išgelbėjimas valstybėm narėm jų ekonomikai kainavo labai daug. Labai daug buvo padaryta, kad išgelbėtume bankus. Bet jūs sakote, kad bankai neturėtų finansuoti ekonomikos. Tai ar nėra ta per didelė jų gelbėjimo kaina? jei jie nefinansuoja ekonomikos, tai ar mūsų sisteminės rizikos mažinimo kaina nėra per didelė? Jūs netaip seniai sakėte, kad centrinis bankas prireikus galėtų įsigyti valstybės e, vertybinius popierius, jei toks būtinumas bus. Ką galėtumėt apie tai pasakyti? Pirmasis klausimas Europos centrinis bankas dar nepaskelbė, nepriemė nuomonės dėl bankų struktūros, dėl to, kokia e, būtų ideali eurozonoje dirbančio banko struktūra, bet ta e, nuomonė bus netrukus paskelbta ir mes iškart ją pateiksime, kai tik turėsime apsispręsti šiuo klausimu nėra taip lengva. Tai susiję ir su jūsų antrojų klausimu, nes mes norime, kad sisteminė rizika mažėtų ir kad bankų struktūra skatintų sisteminės rizikos mažėjimą, o ne jos didėjimą. Bet tuo pat metu turime uh, pasižiūrėti labai ateidžiai, kokia bankų veikla didina sisteminę riziką ir ją tada reikia atskirti nuo kitos bankų vykdomos veiklos. Taigi, situacija nėra paprasta ir dar ir dėl to mes nesame parengę nuomonės dėl to, kokia bankų struktūra turėtų būti, bet ta nuomonė bus netrukus parengta, nes vyko jau nemažai diskusijų tą linkme. Jūsų paskutinis klausimas, atsakymas yra taip. Mūsų įgaliojimai tą numato, kaip jau esu sakęs, valdyba norėjo aiškiai pasakyti, kad ne tik turi veikti ir imtis nestandartinių priemonių, jei vidurio laikotarpio infliacijos perspektyvos prognozės pablogės, bet taip pat turi veikti kreipdamasi į atitinkamus komitetus ir Centrinio banko darbuotojus parengti atitinkamą dokumentaciją. Dėkoju. Pone Bereš, jūs sakote, kad reikia pasižiūrėti, kuri bankų veikla gali didinti sisteminę riziką. Bankai teikia paskolas įmonėm, jų veiklai vystyti, tai galėtų prisidėti prie sisteminės rizikos augimo. Bet dažnai, kai kalbame apie kapitalo sąjungą ir kitokią galimybę finansuoti Europos verslą, jei ne bankai finansuos investicijas, tai kam tada bankai yra reikalingi? Taip, jūs teisi. Jūs teisi. Mum galiu pasakyti štai ką, tos pamokos, kurias išmokome, yra kad bankai gali atsidurti tokioje situacijoje, kai nebegalės veikti. Ir mes nebenorime, kad vėl taip atsitiktų. Ir kad to nebūtų, galime užtikrinti dviem būdais. Pirmiausia, turime geriau kapitalizuoti bankus, geriau valdyti riziką, sustiprinti juos ir nustatyti tinkamą jų struktūrą ir netgi negalime vien bankais remtis. Negalime vien nuo bankų priklausyti, turime rasti ir kitą ekonomikos finansavimo šaltinį, nes patirtis, kaip matėte, buvo labai skausminga. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas Fulvio Martušelo. Dėkoju pirmininkė. Pone Dragė, visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad spalio mėnesį pasirinkote Neapolio miestą e, Europos centrinio banko susitikimui. Aš manau, kad tikiuosi, kad Neapolis pasirodė gerai. Norėjau užduoti kelis klausimus. Visų pirma, e, po to, kai nebuvo patvirtinti e, stres tester asset quality review, kalbant apie banką Monte Paskidį sieną bankas nusprendė, kad turėjo, nu, turi padidinti e, savo kapitalą pusantrų milijardų eurų, kadangi situacija rinkose nėra pastovi. Galbūt reikėtų nustatyti konkrečią datą, iki kada šis bankas turėtų sureaguoti ir padidinti e, šiuos, šį kapitalą. Mes žinome, kad e, šiuo atsakymu laukiama. Dar vienas klausimas. 19 institucijų išlaikė tą testą. Bet vis dėlto buvo pabrėžta, kad jos yra pažeidžiamos dėl savo e, bila, balanso. Jeigu ekonominė krizė tęsis ir toliau, Ir jeigu bus toliau e, dedami, e, keliami tam tikri reikalavimai, remiantis e, Bazelio 3, Bazelio 3 tokioms, tokiems bankams kiltų sunkumų. Koks galėtų toks, tokiu atveju būti sprendimas? Ar galėtų parduoti savo probleminių paskolų portfelius? Uh, Taip pat žinome, kad praėjusią savaitę šeši tarptautiniai dideli bankai e, buvo nubausti, jiems buvo skirtos baudos e, dėl e, manipuliavimo e, valiutų keitimo e, e, ke, ke, dėl valiutų keitimo norėčiau paklausti, ar bus sureaguojama būtent į tokį manipuliavimą ir kaip galima tai daryti, jeigu atsižvelgsime taip pat ir į lėšus, kurios ateina iš, iš užsienio, iš Europos Sąjungos, iš už Europos Sąjungos e, ribų. Pirmiausia, tas pasiūlymas dabar nagrinėjamas ir vertinamas kai baigsime darbą. Tada pateiksime savo nuomonę. Nesu tikras, ar yra nustatytas galutinis terminas, iki kada turime sureaguoti. Bet vienas dalykas yra aiškus, kalbant apie įgyvendinimo laikotarpį, jei nustatyta, kad bankas neturi pakankamai kapitalo, jis turi šešių mėnesių laikotarpį, jeigu IQR tą nustatė, o jeigu mm, tas yra nustatyta atliekant stres testą, tai tada bankas turi devynis mėnesius savo kapitalui mm, užpildyti, bet bankas turi būti gyvybingas. Yra trys gyvybingumo sąlygos, kurių jis turi laikytis. Europos centrinis bankas dirba tiek institucinių lygmenių, tiek privačių lygmenių kad būtų laikomasi reitingo palyginamųjų rodiklių, kurie remiasi realiais sandoriais, o ne modeliais ar kažkokiais individualiais spėliojimais. Ir mes čia šioje srityje labai glaudžiai bendradarbiaujame su kitais centriniais pasaulio valstybių bankais ir FSB nelabai supratau antrojo jūsų klausimo. Gal galėtumėt jį pakartoti? Žinoma. Sì, sappiamo che... Mes žinome, kad bent 19 institucijų, kurios, kurios praėjo stres testą, yra pažeidžiamos, todėl kad jų e, balansas nėra pastovus. Jeigu krizė bus dar sunkesnė, todėl kad e, nebus laikomas Bazelio 3 reglamento tokioms institucijoms kiltų dar daugiau sunkumų. Ar tai tiesa? Ir kaip galima šios situacijos e, išbristi? Ar, būtų, ar gali būti, kad bus parduodami tokių probleminių paskolų portfeliai? tų institucijų situacija buvo e, vertinta remiantis Asset Quality Review e, prieš vykdant stres test. Ir e, tikrai Ypač tose šalyse, kur yra didelis nuosmukis vyksta jau seniai, e, pagal stres test matome, kad bus dar vienas nuosmukis. Taigi bankams buvo e, taikomi ganėtinai griežti testai. Atsiprašau, aš tiesiog pamiršau, kad reikia kalbėti angliškai. Tiesiog bankai buvo tikrinami, vertinant juos gana griežtai. Ar dėl to nebus ateityje jokių kitų problemų? Na, ne, nebūtinai. Ne Nacionaliniai e, priežiūros organai tikrai dės visas pastangas tam, kad būtų užkirstas kelias tokiams problemams. Dėkoju ponui Dragi ir nariams. Dabar baigiame pirmąją e, dalį skirtą dialogui dėl valiutų. Valiutos e, kitas panašus posėdis vyks ateityje. Jūs informuosime apie galimą datą. Dviejų minučių pertrauką ir po to grįšime prie penkto darbo tvarkės punkto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

Colleagues, let's start. Kolegos, pradėkime, pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra viešasis klausimas, kuriame dalyvauja Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas Mario Draghi. Suteiksiu jam žodį. Pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir val pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man tikrai malonu e, dalyvauti šiame komitete, nu, naujame steiktame komitete, kaip Europos sistemos rizikos valdybos e, pirmininkas. Norėčiau pristatyti būtent e, šį šią instituciją. ESRB vaidmuo buvo svarbus gerinant finansų sistemą, skatinant um, ekonomikos atsigavimą Europoje. Norėčiau pristatyti mūsų veiklą. Europos institucijos deda pastangas tam, kad būtų pagerinta bankų sistema ir š, mes vykdėme ES stres testą, kuriam vadovavo Europos bankų institucija. Buvo vykdomas taip pat mm, nuoseklus vertinimas. ESRB planuoja daug darbo šioje srityje. E, ji būtent nustatė, koks galėtų būti makroekonomikos scenarius stres testuose. ESRB taip pat analizuoja, ko, koks, kokia gali būti blogo elgesio rizika bankų sektoriuje. Tai yra e, rizika, kad bankams gali būti taikomos baudos, kai jie pažeidžia gero elgesio taisyklės. E, šis blogas elgesys yra mažai tikėtinas įvykis ir yra susijęs su verslo modeliu, e, taip pat su um, e, pelnu ir e, likvidumu. Ir e, ką, išlaidos, kurios yra patiriamos kilus kriziai, turi prociklinį poveikį. Toks blogas elgesys gali pakengti pasitikėjimui rinkoms ir institucijoms. Dėl visų šių priežasčių ESRB nori ieškoti kartu su EBA metodo, kurį turėtų būti taikyti bankai, apskaičiuojant, kokios išlaidos gali būti iš to neteisingo elgesio. Ir tai bus galima tinkamai atlikti vertinimą ir e, tinkamai planuoti nenumatytus atvejus. E, reikia atsižvelgti į tokį blogą elgesį ir vykdant ES stres testus ateityje. Dabar norėčiau pasakyti apie makro lygio politiką bankų sektoriuje. Jau beveik metai Europos Sąjungoje yra rizika ribuojančios taisyklės bankų sektorija, e, kurios yra tvirtintos per kapitalo reikalavimo direktyvą ir reglamentą. Tai ir yra įkurtas e, mm, rizikos rezervas kovai su e, cikliškumu. Reikia siekti užtikrinti, kad banka, bankų sistema bus apsaugota nuo nuostolių ir nuo e, ciklinės rizikos. Mes remsime kreditų tiekimą realiai ekonomiką per finansinį ciklą. Rekomendacijose patariama, kaip institucijos turi panaudoti nuokrypį nuo kreditų BVP santykio e, planuodamos ilgalaikės e, perspektyvas, ypač ypač pirminėje fazėje. Taip pat yra apibrėžiama, kuriais atvejais reikia pasiremti indikatorius, tokius kaip priemonės skirtas stres, stresų e, finansavimo rinkoms. E, Pirmosios šalys informavo SRB, kad buvo į pasitelktas vienas procentas e, tokia, toks lygis, kalbant apie rizikos kapitalą Švedijoje ir 0 procentų Čekijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje karalystėje. E, ESRB taip pat peržiūrėjo savo rekomendacijas valstybėms narėms dėl bendrosios sistemos skirtos e, m, E, toms institucijoms. Šioje rekomendacijoje yra ro, nurodoma, kokios turi būti nacionalinės kompetencijos. Italija, Luksemburgas, Lenkija, Rumunija ir Švedija dar atsilieka, jos yra skatinamos dėti daugiau pas, pastangų per savo teisės aktus ateityje. Viso Europos Sąjungoje buvo pasitelkti skirtingi modeliai. Daugeliu atveju tokios e, galios buvo suteiktos centriniam bankui, o kai kuriais atvejais priežiūros institucijai ir kai, kurio, kai kuriais atvejais komitetams, kuriems vadova vyriausybė. E, per pastaruosius metus e, valstybės narės e, pasinaudojo tuo, mm, tu, tą sistemą, kuri riboja riziką. E, tos priemonės gali būti dviejų, dvie, dviejopos e, priemonės, kurios skirtos e, kreditų augimui ir sverto mechanizmui ir priemonės, kurios skirtos kovai su sisteminė rizika kylančia bankų grupėms. Šis rezervo kapitalas jau priklauso pirmai kategorijai. Kai kurios valstybės narės jau pasitelkė priemonės, kurios yra skirtos nekilnojamo turto rinkai, pavyzdžiui, Belgijoje ir Švedijoje yra reikalaujama daugiau lėšų atidėti būtent tokioms paskoloms. Kitose šalyse, kaip Vengrijoje, Airijoje ir Junktinėje karalystėje, buvo pasitelktos griežtesnės taisyklės e, skolinimui, e, pavyzdžiui, loan to value, loan to income, debt service to income ratios. E, antroji priemonių kategorija remiasi posakiu too big to fail, per didelis tam, kad bankrutuotų. E, yra e, pasitelkti tam, tam tikrą kapitalo e, reikalavimai ir juos reikia atsižvelgti. Būtent stengiasi išvengti finansų sistemos griūties. Tai yra šalis kaip pavyzdžiui Čekija, Danija, Kroatija ir Niderlandai. Kalbant apie ateitį, reikėtų pasakyti, kad vis daugiau dėmesio yra skiriama rizikai, kuri yra susijusi su su ciklinė, cikliniu nepastovumu finansų rinkose, kuri yra susijusi su nepakankamu link, likvidumu tuose rinkose. Likvidumo paslaugas e, teikia e, tam tikri rinkos subjektai e, kurie prekiauja vertinėmis popieriais. Dėl tam tikrų faktorių sumažėjo inventorių, sumažėjo esamų lėšų. Ir buvo pasitelkti tam tikri technologiniai leidimai. Pavyzdžiui, autonominis verslo centras ne, ne visada neša pelną. Kartais e, tas pats inventorius gali būti panaudotas skirtingose keliose, skirtingose vietose. Padidėjo m, paklausa, likvidumo paslaugų paklausa ir pasyviai ir aktyviai valdomas, valdomam turtui reikia didesnių likvidumo paslaugų. Pasyviai valdomos strategijos tokios kaip pavyzdžiui ETF e, reikalauja e, to, todėl kad reikia sekti rinkos pokyčius. Ir Mm, yra mažiau, paslau, mažiau um, pasiūlos ir dėl to gali nukentėti rinka pastaraisiais metais. E, būtent matėme, kokia gali susiklausyti situacija susijusi su JAV ir, ir kaip tai paveikia Europos Sąjungos rinkas. Norėčiau pabrėžti, kad mes kitų metų pradžioje e, paskelbsime ataskaitą apie e, valstybių e, situaciją ir kaip ją reikėtų žiūrėti. Mes taip pat pristatysime ir E, reglamentus, kurie e, galioja dabar, reguliavimo sistemą, kuri turėtų būti taip pat ateityje, atsižvelgsime į specifinę riziką ir e, duomenis, kurie yra susiję su streso testais toje ataskaitoje. Taip pat mes paminėsime, kokių sprendimų galėtume imtis, kuriuos galėtume pasitekti trumpuoju vidutiniu laikotarpiu. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū labai, tikrai daug įdomių klausimų buvo iškelta. Deja, laiko turime neįtin daug, tad tikiuosi, kad kolegos laikysis paskirto keturių minučių kalbėjimo laiko. Ir pirmajam žodį norėčiau suteikti Jorgis Kritos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus pirmininkui Dragė norėčiau paklausti, ar nekyla tam tikrų pavojų susijusių su priežiūra, su per daug didelė bankų sektoriaus priežiūra. Ir taip e, tarsi šešėlinė bankininkystė galimai gali likti neprižiūrima. O taip pat norėčiau paklausti apie jungtinių valstijų institucijų politiką susijusią su didelėmis milijoninėmis baudomis skirtomis didiesiems Europos bankams. Ar tai reiškia, kad mums reikėtų taikyti griežtesnį režimą Europos Sąjungoje, kad būtų išvengta nesažininkos e, bankininkystės praktikos? Ir mm, ar ketiname kažkaip prieštarauti mūsų e, kolegams iš Junktinio Amerikos valstybių dėl tų papildomų problemų sukūrimo. Ačiū dėl pirmojo jūsų klausimo. Na taip. Įvairūs e, su rinka susiję duomenys rodo, kad e, taip, finansinėme sektoriuje e, yra vykdoma ir legali, ir nelegali veikla. Ir be abejo labai svarbu įtraukti į procesą naujus žaidėjus. Be abejo, netradicinė veikla susijusi su draudimo paslaugomis taip pat auga. Prieš keletą metų daug dėmesio skiriama buvo patikos fondams, nes atrodė, kad jie yra pažeidžia, mažiau pažeidžiami. Ir kalbant apie pinigų rinkos fondus, buvo paskelbta rekomendacija 12 metais, kurią parengė ECB, taip pat iš visų nefinansinių priemonių rinkos. Akivaizdu, kad mums reikia parinkti tą teisinę darbo tvarkę, užtikrinti reikalingą priežiūrą, laikytis būtinų e, reguliavimo reikalavimų. Na ir jūsų išsakytos e, abejonės tikrai yra aktualios ir pasauliniu lygiu, ir FSB lygiu taip pat buvo imtasi veiksmų. O dabar dėl antro jūsų klausimo. Pastarojo laikotarpio įvykiai pademonstravo, kad netinkamas banko elgesys yra reali problema. Tai nėra vien tik kažkoks išsigalvojimas. Na ir dabartiniai teisės aktai susiję su bankais. Su bankais korespondentais yra labai sudėtingi ir tarptautinės sankcijos, kuriams buvo pritarta tarptautiniu lygiu, yra įgyvendinamos skirtingose jurisdikcijose ir tai yra daroma ne vienodai. Tad e, pasauliniai bankai e, susiduria su skirtingomis teisinėmis sistemomis, skirtingomis baudomis, priklausomai nuo to, kur yra priimamas sprendimas. Tad be abejo, reikia koordinavimo pasauliniu lygiu, globaliu lygiu. Ir kalbant apie sankcijas, kurios yra rengiamos, taip pat reikėtų ir nuostatų, kurios um, nurodytų, kaip būtų galima suderinti tas teisinės sistemas, kaip būtų galima nustatyti jų bendrumus ir kaip užtikrinti, kad labiau būtų bendradarbiavimas šioje srityje. Ačiū dabar žodis panu Jakobui Pansekeriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad sisteminis pažeidžiamumas bus vertinamas ir, man atrodo, tai tikrai bus įdomus dokumentas, kurį ketinate parengti, nebejotinai jį perskaitysime. Turiu du klausimus, vienas su, iš jų susijęs su testavimu nepalankiausiamis sąlygomis. Jūs kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas, turbūt žinote, kad ta sisteminė rizika e, testavime nepalankiausiamis sąlygomis nėra vertinama. Tad man įdomu, e, kaip jūs, kaip valdybos pirmininkas, žvelgiate į tą sprendimą susijusiu su būsimais testavimais nepalankiausiomis sąlygomis ir tai, kad nėra sisteminiai elementai tai įtraukti. Na, nu, kitas mano klausimas yra susijęs su ataskaita, kurį parengė uh, E, patariamasis mokslinis komitetas, tai yra Europos sisteminės rizikos valdybos komitetas ir e, ten buvo kalbama apie tai, ar Europoje yra per daug bankų ir šis dokumentas buvo paskeltas birželio mėnesį, komitete su jumis dar neturime galimybės jo aptarti, tad norėčiau užduoti keletą klausimų, tačiau prieš tai padarydamas norėčiau trumpai pacituoti šios ataskaitos e, E, vieną dalių. Ten kalbama apie. Ten kalbama apie tai, kad mm, sistemai reikia vaistų ir ją reikia gydyti ir dėje ne visos priemonės buvo išbandytos tad gali būti, kad naujas gydimo metodas Europiniai bankiniai sistemai padėtų greičiau ir lengviau atsigauti, atsistoti ant kojų. Taip pat ten yra kalbama apie tai, kad tikrai padėtis dabar nėra pati geriausia, nes Europiniai, ypač didieji bankai, e, auga greičiau nei e, BVP. E, tai vyksta daug greičiau negu Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir e, taip pat yra rengiama antimonopolinė politika. Na ir be abejo, e, taip tikrai daug įvairių nuomonių buvo išsakyta, tačiau kalbant e, apie Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko nuomonę, ar jūs pritarėte, kad tikrai yra didelių problemų Europoje susijusių su įtin dideliais bankais ir kad tas problemas reikia spręsti. Kelite daug įvairių klausimų. Pradėsiu nuo kas? valstybių vertybiniai popieriai. Pirmiausia, reikia paklausti, ką mes ketiname daryti ateityje. Mokslinis patarimasis komitetas parengė labai įdomią ataskaitą, kuri bus išleista kitame. Ir ten kalbama apie e, politikos priemonės E, susijusias su valstybių vertybiniais popieriais, e, taip pat itin didelė jų koncentracija bankų portfeliuose. Na ir tai yra susiję su kapitalo reikalavimais, diversifikavimo reikalavimais, taip pat trečiojo ramščio reikalavimais ir aptariami pakeitimai susiję su nemokumu. Na ir kalbant apie valstybių vertybinius popierius bei jų sąryšį su bankais, labai svarbu suprasti, kad tie pakeitimai taip pat kaip ir pakeitimai nacionalinių lygių, apie kuriuos kalbėjau šiek tiek anksčiau, kai buvo kalbama apie įvairias turto rušis, apie tai, kad reikia e, vienodų sąlygų Be abejo, dėl visų tų pakeitimų reikia susitarti globaliu lygiu, kad nebūtų sukurta tokia nekonkurencinga aplinka europinėme kontekste. Tad be abejo tikrai reikia dar daug nuveikti tiek ir Bazelio komitete, ir FSB. Na be abejo, kalbant apie bendrą e, kontekstą, jis tikrai nėra nedraugiškas, Tikrai negalima kalbėti apie tai, kad į pakeitimus žiūrima negatyviai, tačiau, kaip jau minėjau, reikia vienodų sąlygų, e, globaliai vienodų sąlygų susijusių su šiais pakeitimais. Na, nu, dabar dėl jūsų minėtos ataskaitos. Taip tikrai puikia ataskaita, apie tai bus kalbama. Beje, jau buvo surinktas e, e, seminaras ECB kurio metu buvo kalbama apie tą pranešimą, na ir mes jį vis dar analizuojame, jį dar svarstome, ten yra daug teisingų minčių išsakyta ir bent jau mano asmeninė nuomonė tikrai daug tiesos ten yra. Ačiū. Dabar žodis Keis Vimber. dėl G20 mandato susijusio e, su ataskaitų dėl prekybos teikimo, taip pat išvestinėmis priemonėmis, man atrodo, tai yra labai svarbu žingsniai, tačiau kalbant apie įvairius išvestinius e, produktus, e, dabar yra bandama įvertinti riziką. Ir praeisę savaitę FSB paskelbė pranešimą apie naujausius įvykius susijusius su finansinėmis institucijomis. Ir labai daug bankų, e, kurie susidūrė su problemomis. Taip pat turimtis reikalingų žingsnių ir reikia bandyti išvengti, kad CCP, tai yra bendra prekybos politika, taptų dar viena nesėkme. Na, trumpai galiu atsakyti taip. Visiškai pritariu tam, ką pasakėte. Tilak yra labai svarbi priemonė susijusi su e, tuo klausimu, kai bankai yra per daug dideli, kad sužlugtų. Na, dabar kalbant apie akcininkus, kreditorius, mokesčių mokėtojus. Turiu pasakyti, kad ECB palaiko FSB pasiūlymą. Na ir labai svarbu įgyvendinti pirmojo ramšio reikalavimus. Be abejo, labai svarbu atlikti ir tinkamą poveikio vertinimą, rinkos analizę ir FSB jau pradėjo tą kalibravimo procesą, mes be abejo galime tam pritarti. Norėčiau paklausti, ar tai būtų taikoma ir CCP. Na, dar turėčiau pasitikslinti, tiesą pasakius. Na, be abejo, tikrai tam yra pagristų priežasčių, tačiau E, FSB pateikė pasiūlymą taikyti TILAK CCP, tačiau nesu tikras ir kol kas konkretaus atsakymo pateikti negaliu. Dėkoju. Korofon, Maihointen, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Pirmininkė Dragė, aš taip pat turiu Jums du klausimus. Per keletą Pastarųjų mėnesių ECB sumažino palūkanų normas iki rekordinių mažumų ir taip pat buvo pažymėta, kad siekiama padidinti balansą, įsigijant vertybinius popierius pagal ABS ir visas kitas programas. Taip pat girdėjome svarstymo apie um, obligacijų, taip pat valstybių e, obligacijų įsigijimą ir Norėčiau jūsų paklausti, ar pritarite toms abejonėms, kurias išsakė keltas centrinių bankų, įskaitant Anglijos, Vokietijos bankus, kad tokia politika gali lemti netinkamą investuotojų elgesį ir tai gali sukurti nereikalingus kainų burbulus. Ar jūs manote, kad tai yra grėsmė makroprudenciniai E, politikai bei jos tikslams. Na, o kalbant apie naujas taisyklės, valstybės narės turi informuoti apie makroprudencinės priemonės. 14 e, metų Liepos mėnesį buvo paskelta ataskaita apie tos pranešimus. Dauguma jų yra susijęs su tomis šalis, šalimis, kuriuose yra taikomi, e, taikomos tam tikros apsaugos priemonės. Na ir tos sisteminės rizikos bei atitinkamos priemonės su jomis kovoti gali būti taikomos nuo 16 metų. Na ir šiuo metu Liepos mėnesį buvo pažymėta, kad kuriuose valstybėse narėse naudojamas SRB ir tai taikoma kai kuriems bankams kaip tam tikras pakaitalas įprastiems SSI reikalavimams. Norėčiau paklausti, kokias yra dabartinės tendencijos ir ar jums nerimo nekelia tokie pokyčiai, kokiu priemonių ketinate imtis, kad SRB E, valstybės narės įgyvendintų tinkamai. Ačiū labai. Be abejo, mums nerima kelia tai, kad mm, netinkama pinigų politika galėtų sukelti didesnį riziką finansiniam stabilumui. Ir jau nekartą esame išsakę šią pastabą. Ir kalbant apie balanso padidinimą kelis kart. Na, pirmiausia, reikia skirti tris aspektus. Visų pirma, ir ta, yra tam tikros finansinių žaidėjų kategorijos, kurios yra labiausiai pažeidžiamas. Visų pirma, e, tie, kurie užtikrina fiksuotą gražą, tai yra susijęs su gyvybės draudimu, pensijų fondais ir taip pat pinigų rinkų fondais. Na, o kai kuriuose valstybėse narėse e, yra pokyčių nekilnojamo turto kainose dėl struktūrinių priežasčių, urbanizacijos, e, ribotų naujų statybų, mokesčių ir taip toliau. Taip pat tai yra susiję ir su likvidumu, investicijų paieška. Trečias dalykas, tas toks atindidelis kintamumas, tai negali būti atmestas, nes e, investuotojai ieško didesnio pelno ir turto kainos dėja dažnai priklauso ne nuo realios vertės. Dėja kol kas nematome to tokio sisteminio pervertinimo. Ir kalbant apie atliekamus skaičiavimus, kuriuos atlieka CB ir Tartutinis valiutos fondas, kol kas nematome kažkokių tin aiškiai išreikštų problemų, tačiau jeigu pažvelgtume į keletą pastarųjų mėnesių, pamatytume, kad buvo tam tikrų korekcijų susijusių su tais pervertinimais, tad mes tikrai liekame budrus. Vis dėlto turiu pasakyti, kad mes manome, jog mūsų požiūris į pinigų politiką yra tinkamas, nes kalbant apie mūsų mandatą, Labai svarbu pasiekti infliaciją apie, siekiančią apie 2 procentus. Na ir tai klausimai, kuriuos aptariau, visų pirma yra susijęs su makroprudencinėmis priemonėmis, kurios turi būti naudojamos. Na, o dėl antrojo klausimo, taip, buvo naudojamas tas sisteminės rizikos buferis kaip e, pakaitalas. E, didžiųjų bankų naudojamam buferiui. Be abejo, turiu pasakyti, kad ekonominė prasme mes pritarėme toms naudojamos priemonėms susijusiams su e, tais bankais, kurie yra per daug dideli, kad sužlugtų panašių pavyzdžių buvo ir Niderlanduose. Ačiū. Man atrodo, kad reikėtų bandyti sugrupuoti E, klausimus, tad prašysiu kolegų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes ponas Dragi turės greitai išvykti. Dabar žodis ponui Mat Kartai. Tada dar du klausimus bus galima užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir ponui Dragi. Aš kaip naujas komiteto narys vis dar bandau iki galo suprasti SRB ir galima vaidmenį Na ir kalbant apie šios įstaigos įsteigimą, tai buvo itin atimai susijęta su ECB, na ir jūs kaip valdybos pirmininkas, taip pat ECB pirmininkas. Šiandien čia dalyvaujate, tad norėčiau paklausti, Ar gali būti taip, kad ECB primti sprendimai neretai gali įtakoti tą sisteminę riziką ir nebūtų užtikrinta tinkama priežiūra? Anksčiau taip pat kalbėjome ir apie Airijos bankų krizę ir ten laikomasi nuomonės, kad ECB tikrai suvaidino um, tikrai labai svarbu um, vaidmenį sukėlusi Airijos bankų krizė, nes Airijos bankai skolinosi lėšas iš kitų europinių bankų. Mm. Na ir dar dėl kito klausimo, kurį minėjote anksčiau, dėl ECB paramos kapitalo rinkų sąjungai. Ar jūs matėte kažkokių galimybių, kad tai galėtų padidinti sisteminę riziką? Jeigu taip, kokias rizikas išvelgėte bei numatote ir kaip jūsų nuomonė jas būtų galima sušvelninti. Ačiū. Moris Keitar, prašau. Ačiū. Susidaro toks įspūdis, kad dažniausiai mažosiams frakcijoms yra sutrumpinamas kalbėjimo laikas dėja. Na ir bet kuriuo atveju norėčiau užduoti savo klausimą. Net nebijau, ponė Dragi, kad šiandien matėte Guardian e, spaudos leidinį. Ten buvo E, pateiktas interviu su ponu Cameronu ir neabejoju, kad e, jūs taip pat išvelgėte tuos pavojus, kuriuos minėjo ponas Cameronas, ar norėčiau paklausti štai ko. Vienas mano klausimas bus politinis, vienas labiau techninio pobūdžio. Visų pirma, jūs minėjote apie tai, kaip svarbu užtikrinti pasitikėjimą ir tai, kad reikia sustiprinti finansinės sistemos stabilumą. Na ir kalbant apie eurozoną, apie finansinius lyderius, ar jie neturėtų daugiau dėmesio skirti e, finansų sektoriaus problemams. Na ir panas Kameronas taip pat kalbėjo apie e, valstybių obligacijas, apie įmonių obligacijas, jų besikeičiančias kainas. Kaip Jūs žvelgiate į šiuos kainų signalus? Ar tai reiškia, kad investuotojai tikisi, kad ECB mm, imsis tam tikrų veiksmų ir tai, kaip tai yra susijęs su sisteminė rizika bei galima rizika mokesčių mokėtojams? Ačiū. Patriko Flint, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ponė Dragi, man jau jūsų darosi šiek tiek gaila, nes jūs e, tarsi e, gydytoje šiandieną e, skirstote įvairiausius vaistus ir matote, kad pacientas dėje nesveiksta, o jam darosi tik blogiau. Na ir kalbant apie visus tuos ciklus, apie nestabilumą, Problemų kyla tada, kai ciklas apskritai sustoja ir susidurima su to tokiu, e, su tokia užsistovėjusią depresiją e, bei nuosmokiu. Na ir kalbant apie eurozonos struktūrinės problemas, ar negali būti taip, kad e, tai taps tokia ilgalaikė problema susijęsia taip pat ir su sisteminė rizika. Na ir Ar nenutiks taip, kad eurozona tiesiog nebegalės funkcionuoti taip, kaip buvo numatyta iki šiol? Ačiū. Dėkui, pradėsiu nuo paskutinio klausimo, jį pirmiausia atsakysiu. Neturime užmiršti, kad krizė ne euro zonoje prasidėjo. Finansinė krizė dėl netinkamo reglamentavimo prasidėjo kitose šalise, kurias puikiai visi žinote. O kitas klausimas ar yra interesų konfliktas, kad aš esu ir Europos centrinio banko, ir Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Aš bent jau nematau to konflikto. Šis, e, ši tvarka turėtų baigtis 15 metų gruodį Kai bus toliau, tai aš pilnai priklausau nuo jūsų. Jei ESRB ir toliau bus Europos centrinėme banke, tai ši nauja, šis naujas vykdomojo direktoriaus vaidmuo turės būti suderinamas su dabartiniu sekretoriatu ir Europos centriniu banku. Tai tada reiktų, kad pirmininkas abiejų valdybų būtų tas pats. Bet aišku, aš pilnai priklausau nuo teisėkuros institucijų, nuo, nuo jūsų ir taip pat priklausau nuo komisijos. Kalbant apie ekonomikos būklę yra bankai, yra kapitalų rinka ir žinome, kad kai bankų, bankai nebegalėjo skolinti, tai kapitalo rinka tada gelbėjo situaciją. Taigi reikia turėti realioje e, situacijoje kelis galimus paskolų šaltinius. Negalime vien bankais pasikliauti. Aš negaliu lemti to, ką žmonės kalba. Žmonės kalba tą, ką jaučia. Trumpai pateiksiu pas, pagrindinės rizikas, žiūrint iš ESRB perspektyvos. Makrofinansinis nestabilumas – susijęs su žemų augimu, žemomis palūkanomis, didelių namų ūkių įmonių e, ir valstybių įsiskolinimu. Nes mažos palūkanos ir įvair, įvairių ekonomikos veikėjų įsiskolinimas yra viena pagrindinių rizikų. Toliau globalios visuotinės rinkos pervertinimas. Tai galėtų e, griežtos likvidumo sąlygos galėtų dar pabloginti šią situaciją. Dabar esame situacijoje, kai palūkanų lygis gali keistis ir aišku, kad jie daro poveikį e, ekonomikai ir jos dalyviams. Toliau likutinis pažeidžiamumas bankų balansuose. Pavyzdžiui, pavyzdys, kurį jau teikiau, rizika susijusi su netinkamu elgesiu. Toliau valstybių krizė. Tai susiję vyriausybių krizė. Tai susiję su rinkų reakcija į valstybės vertybinių popierių ir bankų, e, valstybės vertybinių popierių kainų pasikeitimus. Vyriausybės tęs struktūrinės reformas ir rinkos atspindi tų vyriausybių ir struktūrinių reformų tvarumą. Ir nebūtinai visuomet tą atspindi kainos. Draudimo sektoriuje taip pat yra pažeidžiamumas dėl to, kad yra mažos palūkanų normos ir taip pat galim turėti finansų rinkos infrastruktūros pažeidžiamumą tuos CCP, kurie buvo minėti. Tai toks būtų rizikos faktorių sąrašas. Jei klausėme, iš kur kita krizė, kas galėtų sąlygoti kitą krizę, tai tai yra rizikos veiksnių sąrašas, bet tai nereiškia, kad jie visi atves prie krizės. Dėkui. paskutiniai du kalbėtojai, Bernard Mono. Dėkui, ponė pirmininkė. Nuo ketvirtos lapkričio esate Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas, priežiūros pagrindinis prižiūrėtojas. Jūs taip pat yra, esate atsakingas už makro finansinę e, priežiūrą ir sisteminę riziką. Taigi jūs 12 metais e, kalbėjote apie šešėlinės bankininkystės pavojų. Ar galėtumėt paaiškinti, kaip atsitiko, kad 14 metais ta šešėlinė bankininkystė tapo palanki ekonomikai ir ekonomikos vystimuisi. Toliau finansinis stabilumas. FSB praėjusi ketvirtadienį pateikė 30 privačių bankų sąrašą, kurie net laikytų naujos krizės. Jūs E, kovodami su bankų krize, e, vieną iš pagrindinių priemonių paminėjote bankų bendrai pertvarkymo mechanizmą. Dabartinis e, reglamentas, bazelis 3 reglamentas reikalauja, kad 20 procentų bankų kad, kad bankų kapitalas galėtų atlaikyti 20 procentų kapitalo e, vertės praradimą. E, dėkui, paskutinis kalbėtojas Gutmar Okmark. Dėkui, pirmininkė. Kai klausausi tokių diskusijų, susidaro įspūdis, kad ko gero geriausia būtų, kad bankų iš vis nebūtų, tada nebūtų rizikos bankų sektoriuje, bet jie jau bankai yra, norėčiau išgirsti, kaip turėtume interpretuoti visą neseną patirtį ir stres testų rezultatus. Galbūt reikia daugiau mažesnių bankų, mažesnių ir daugiau O galbūt, kadangi dažnai tas palyginimas yra, turim būti mm, tokie kaip Amerika, kad finansavimas ateitų ne iš bankų didesnė dalimi, bet iš mažiau reguliuojamo mm, rinkos sektoriaus. Taigi labai norėčiau gauti atsakymus į tokius klausimus. Dėkoju. Pirmas klausimas. Jei pasižiūrėsime į tai, kas įvyko bankų sektoriuje per septynerius paskutiniuosius metus, nuo septintų metų, kai prasidėjo krizė, tai matome, kad daugelis dalykų pasikeitė. Reglamentavimas visiškai pasikeitė ir daugelis tų naujų teisės aktų yra įgyvendinta, daugelis darbus įgyvendinta bet kryptis dabar yra aiški. Bankai, bankų sistema yra daug atsparesnė negu buvo anksčiau. Tylak yra mm, vienas iš paskutinių pavyzdžių. Rizikos valdymo pobūdis bankų sektoriuje irgi visiškai pasikeitė. Taigi negalime sakyti, kad niekas nepadaryta. Tuo pat metu pritarčiau, kad aišku negalim užmygti ant to, ką padarėme, turime toliau tęsti, stebėti situaciją, būti budrus, sekti vystimasi banko sektoriuje, nes tai yra besivystantis, nestatinis sektorius. Ir dėl to dabar dėmesys sutelktas ne bankų sektoriui arba taip vadinamam uh, šeši, taip vadinamai šešėliniai bankininkystiai. Pirmą kartą šis sektorius leido uh, suderinti apibrieštis, pavyzdžiui, kaip neveikiančių paskolų apibriešti, non-performing loans definition. Čia minėjau jau anksčiau geros valios vertinimas, turto vertinimas ir rizikos priklausomai nuo turto vertinimas. Manau, atsakiau į jūsų klausimą dėl prancūzų bankų. Prancūzų bankai nėra bankai turintis per mažai kapitalo remiantis tais stres testais, kurie buvo atlikti. Tiesiog dabar esame tos ilgos kelionės pradžioje, kai yra ne tik viena bankus prižiūrinti institucija, bet naudojamas visoje Europos Sąjungoje tas pats bankų priežiūros mechanizmas. Dabar kokių bankų geriau turėti, ar daugiau ir mažų, tas klausimas yra labai sudėtingas. Jei bankas yra labai mažas, tai sisteminė, jo sisteminis poveikis, jei jisai sužlugtų, aišku, yra daug mažesnis negu didelio banko. Bet čia turime neužmiršti masto ekonomikos. Iki tam tikro lygio masto ekonomika duoda geresnės finansavimo sąlygas realiai ekonomikai tiek kainos prasme, tiek kiekybės prasme tiek techninės paramos prasme, bet nuo tam tikro lygio prasideda labai sudėtingi dalykai, kuriuos labai sunku suvaldyti ir sisteminė rizika tada ženkliai išauga. Taigi e, atsakymas priklauso ir nuo to, ko klausite. Aišku, kad smulkios ir vidutinės įmonės E, bevelyje dirbti su mažais bankais, nes jie yra arčiau tokių įmonių, paprasčiau su jais dirbti. Ir mm, tas bendradarbiavimas tada įmonių su mažais bankais yra lygia teisiškumo pagrindu, o kai maža įmonė eina į didelį banką, jaučiasi per maža, per smulki. Bet dideli bankai siūlo daugiau paslaugų, kurios gali būti naudingos. Kitas aspektas, į kurį turėtume atkreipti dėmesį, ir tai yra susiję, ar ES eurozonoje yra per daug bankų ar ne. Tai tas irgi klausimas yra panašus į tą, kokie, kokių bankų daugiau geriau turėti. Reikia neužmiršti ir kaštų, kiek kainuoja sistema, kurioje yra daug mažų bankų yra tokių šalių, kur yra labai daug mažų bankų, kiekvienas iš tų bankų turi savo valdybą, kuriuome, kurioje yra nuo 5 iki 15 žmonių ir mm, valdybos narių atlyginimai tikrai nėra maži, 100 tūkstančių eurų ir daugiau. Taigi tie kaštai galiausia sumokami klientų. Taigi, klausimas yra labai sudėtingas ir tai yra vienas iš klausimų, į kurį Europos sisteminius rizikos valdyba bando atsakyti. Dėkojam pirmininkui Dragi, laukiame jūsų pranešimų, ataskaitų, kurios planuojate pateikti apie likvidumą ir kitomis temomis. Kitas mūsų klausimas bus 15 metais, apie tai informuosime ir jūs, ir komiteto narius. Dėkui, ponė Dragi, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį.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 You, Dėkoju kolegos. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Per antrąjį klausimą galbūt daugiau informacijos išgirdome negu mūsų posėdžio pradžioje, bet žurnalistai išėjo, tai manau, kad tikrai daug ko neišgirdo. Dabar šeštasis mūsų darbo tvarkės punktas - metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. Pranešėjas yra ponas Messerschmidt. Iškart jam suteiksiu žodį. Dėkui pirmininkė. Dėkui, kad suteikėt žodį parengėme mm, šį pranešimą reaguodami į komisijos 13 metų konkurencijos politikos ataskaitą. Mes turime, aišku, mm, nemažai apribojimų komentuodami e, tą ataskaitą. Šiandien pabandysiu komentuodamas pagrindinius dalykus apžvelgti, ką mūsų komitetas galėtų savo nuomonėje pateikti. Aš kalbėjausi su kai kuriais iš šešėlinių pranešėjų, tos diskusijos buvo labai naudingos. Tikiuosi mm, susitikti ir su kitais kolegomis per ateinančią savaitę. Manau, kad mums pavyks pasiekti kompromiso nes mums labai svarbu sustarti ne tik iš politinių paskatų, bet turint galvoje ir politinės, logistinės paskatas, tai yra komisijos kompetencijos sritis. Ir manau, mums pavyks kompromiso dvasia pasiekti rezultatų. Susitikau su nauju komisaru, kuris atsakingas už šią temą. Mes esame bendra piliečiai, nekyla kalbos problemų, lengviau bendrauti. Komisarė, aišku, gavo mūsų parengtą dokumentą yra pasirengusi dirbti kartu ir mes, aišku, irgi esame pasirengę dirbti kartu. Jūs skaitėte nuomonės projektą ir norėčiau pagrindinius dalykus apžvelgti. Pirmiausia, tai komisijos vidinių resursų paskirstimas. Žinome, kad konkurencija yra labai svarbis rytis, kai kurie privatus rinkos veikėjai gali skirti labai daug lėšų. Pavyzdžiui, Microsofto buvus byla ir komisijos nustatytos baudos neturėtų peržengti konkurencingumo politikos srities. Aš manau, kad turime skirti pakankamą dėmesį valstybės paramai, nes ir komisijos ataskaitoje tai užima pakankamai didelę dalį. Tai yra valstybės parama bankam, gelbstint juos iš finansinės krizės. Taip pat šeštame punkte kalbu apie potencialų valstybės paramos taisyklių sulaužimą naudojantys struktūriniais fondais. Parlamentas pirmą kartą apie tai kalbėtų. Mes žinome, kad yra naujos gairės, komisijos naujos gairės apie regioninę valstybės paramą. Valstybės naudojasi galimybė teikti valstybės paramą vidaus rinkai ir tokioje ataskaitoje tam turi būti skirtas pakankamas dėmesys. Toliau antimonopoliniai įstatymai. Ši tema labai svarbi mūsų komitetui, ypač devintame punkte pabrėžiu, kad reikia konkretesnių gairių ir konkretesnių mm, datų nurodymų šioje srityje. Čia Google byla minėtina, bet ir bendrai kalbant, reikia griežtesnių gairių ir taisyklių. Dvyliktas punktas. Čia šis punktas yra susijęs su atskirų sektorių vystimusi. Mm, tų sektorių, kurie yra komisijos ataskaitoje, energetikos sektorius, kai kuriuose rinkose dar neatskirti energijos gamintojai nuo energijos tiekėjų, e, kai kurios valstybės narės dar neįgyvendino trečiojo energetikos dokumentų paketo ir dėl to situacija rinkoje uh, nėra gera, nes e, energetikos rinka labai fragmentuota. Jei mes norime vienodų žaidimo taisyklių, tai to negalime leisti. Toliau skaitmeninė rinka. Ji turi labai didelį ekonominį potencialą. Ir per Europos parlamento rinkimus, jai buvo skirtas labai didelis politinis dėmesys. Naujas komisijos pirmininkas tarp savo prioritėtų paminėjo ir skaitmeninės rinkos prioritetą. Ta aš savo aiškinamajame pareiškime pateikiau. Ir galiausia norėčiau paminėti mm, mūsų formalių kompetencijų klausimą ir mūsų realią galimybę padaryti įtaką tai politikai, kurią vykdo komisija. Komisija yra išreiškusi norą su mumis susitikti, mūsų išklausyti. Ir anksčiau į šį komitetą atvykdavo mm, komisijos nariai, bet galbūt galime susitikti su komisijos atstovais ir mažesnių formatų. Turime mm, siekti to ir manau, kad naujoji komisarė irgi pasirengusi tą daryti. Dabar tvarkaraštis turime 10 dienų, pasirodžius galutiniam variantui visomis kalbomis, turime 10 dienų e, iki 27 lapkričio. O tada susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir gruodžio pradžioje, galbūt Briuselėje ir Strasbūrė, aptarsime šią nuomonę ir uh, Balsavimas planuojamas 27 sausio, o plenarinėje sesijoje šis pranešimas būtų svarstomas vasarį. Shadow... Dėkuoju pranešėjui, dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams, kiekvienam suteiksiu po tris minutės. Beden Langen. Dėkuoju. Mūsų e, konkurencijos e, politika susiduria su tam tikrais e, gyvendinimo sunkumais. Tai buvo paminėta per pastarusius kelius metus ir tai tęsiasi jau nuo Romos sutarties laikų. Mes šiuos aspektus šiek tiek pamirštame Bet institucijos prisimena šios klausimus tik, kai iškeliamas valstybės paramos, pagalbos klausimas. Taigi, Europos komisija turėtų dėti daugiau pastangų, kontroliuodama teisinį pagrindą. Konkurencijos politika turėtų būti socialinės rinkos ekonomikos e, ramstis, kaip kadangi rinkos ekonomika veikia e, būtent e, konkurencijos e, srityje. Jūsų ataskaitoje tikrai nėra e, jokių neigiamų aspektų. E, Mes turime tiesiog precedentą iš ankstesnių metų. Romant Aledzels anksčiau pernai yra pateikęs e, nuomonę šiuo klausimu. Taigi jis e, atsižvelgė į visus pagrindinius argumentus. Praėjo metai ir dabar reikėtų kreiptis į komisiją ir reikėtų aprašymo būtent, kokios pažangos buvo pasiekta. Taigi būtent panašaus pobūdžio klausimą reikėtų traukti į pranešimą. Na, o dėl struktūros ir dėl klausimų susijusių su konkrečiais sektoriais, ponas Mešersmit pirmąjį projektą paruošė, bet jį reikėtų šiek tiek pagerinti. Aš turiu nemažai pakeitimų. Europos parlamento sprendimas dėl konkurencijos e, politikos e, yra svarbi Europos politikos dalis, kur mes e, neturime daug kompetencijos. Taigi manau, kad svarbu, kad šiame pranešime ragintume naują komisijos narę paruošti gairias, kurių reikia modernizavimui ne tik valstybėse narėse. Nes šis klausimas yra susijęs net su tais laikais, kuomet buvo patvirtinta Romos sutartis, taigi reikia tokių taisyklių. Mums reikėtų procedūros, gairių ir sprendimų. Manau, kad dėl to reikėtų pateikti reikėtų pateikti panašų prašymą, raginimą. Taip pat prisiminkite kon... tri, tri, tris dimensijas, kurios yra susijęs su konkurencijos politika. Tai yra 101, 109 um, straipsniai. Kartais konkurencija yra iškraipama Ir E, žinoma, vietos e, organizacijos nenorėtų, kad e, Europa primestų kažkokias taisyklės. Taip pat dar yra ir draudimas susijungti. Taip pat e, vartotojams yra taikomos taisyklės, pavyzdžiui, dėl kartelinių susitarimų ir panašiai. Taigi klausimų yra ne, nemažai, jau šiame dokumente jų taip pat yra nemažai, bet yra tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, išteklių padalinimas. Na, tokio klausimo dokumente nėra. Dėl skaitmeninės konkurencijos, na, šioje srityje dirba jau daug asmenų, taigi nemanau, kad bus galima pagerinti finansavimą šioje srityje. Pirmininkas, norėčiau paraginti nekalbėti ilgiau negu 3 minutės, todėl kad vertėjai išeina pusę septynių. Toliau SND frakcijos vardu Tibordzanė. Dėkuoju pirmininkę, pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti ponui Messerschmidt už pristatymą. Manau, kad tikrai galime dėti viltis, kad ši ataskaita bus tikrai gera. Manau, kad ji bus tinkamai vertinama ir vis, visų, ne tik Europos parlamento Europoje konkurencija nėra tas rytis, kurioje pasiekėme labai gerų rezultatų. Norėčiau pabrėžti tris pagrindinius klausimus, kurie kyla SND frakcijai. Visų pirma, norėtume, kad būtų sustiprintas E, bendros skaitmenės rinkos e, vaidmuo, nes manome, kad ši rinka yra tikrai ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo inovacijos variklis. Bet šiuo metu SRD frakcija nenorėtų pritarti iniciatyvoms, kurios netitinka mažų ir vidutinių įmonių interesų. Norėtume, kad ir per šią ataskaitą būtų skatinama nepamiršti būtent šių aspektų. Antras svarbus elementas yra tai, kad reikėtų nepamiršti ir korupcijos. Tai gali būti pasakytina kalbant apie įmonės ar apie vyriausybės Ir trečias dalykas yra galbūt ir pats svarbiausias mums. Tai yra, kad konkurencija nėra naudinga tik įmonėms, bet ji pasitarnauja ir vartotojų geroviai. Ir įvairiems, naudinga įvairiems kitiems socialiniams aspektams. Taigi tiek norėtume pasakyti. Norėtume, kad šie aspektai būtų aiškiau suformuluoti ataskaitoje. Dėkoju Ramon Trimoza. Dėkoju pirmininkė. Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad e, tikrai mes šią ataskaitą atverėme duris nu, įdomioms diskusijoms. Uh, kurios vyks teikiant pasiūlymus dėl pakeitimų. Visų, aš pritariu idėjoms. Visų pirma, tikrai reikia geriau panaudoti žmogau, žmonių, žmogiškosius išteklius DG Competition. Aš, kai buvau pranešėjęs, pernai pateikiau panašų pasiūlymą dėl pakeitimo. Mes neprašome daugiau tarnautojų, bet tiesiog norėtume, kad būtų skiriamos lėšos. Tiesiog pastebėjome, kad kai kuriais atvejais DG Competition turi mažiau lėšų negu kai kurios tarptautinės įmonės, lėšų, kurios yra skirtos žmogiskiesiams ištekliams. Pasiūlysiu pakeitimą e, dėl valstybės paramos bankams. Manau, kad DG Competition turėtų žiūrėti, lab, labiau atsižvelgti į šį klausimą. Yra baimių, kad yra susikoncentruojama bankų sektorija, pavyzdžiui, Ispanijoje. Kai kurie bankai buvo priversti užsidaryti. Ir dideli trys pagrindiniai bankai turi 80 procentų rinkos. Kreditų skiriamų mažoms ir vidutinėms įmonėms mažėja ir norėtume, kad DG e Competition dalyvautų taip pat analizuodama ryšį tarp šio, šios koncentracijos ir bankų kreditus, kreditų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Praėjusiais metais m, mm, minėjau, kad reikėtų analizuoti realią ekonomiką ir jo santykį su konkurenciją. Praėjusiu metu ataskaitoje mes kalbėjome apie transporto sektorių. Kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinių oro uostų ir uostų sistema yra centralizuota ir e, ji yra monopolizuotai valdoma vyriausybės. Tai e, pakenkia vienodoms, vienodų sąlygų sukūrimui Europoje. Ir mm, oro uostai negali konkuruoti su kitais oro uostais ir su infrastruktūromis iš kitų valstybių narių. Mūsų manimų dėgia competition turėtų sužvelgti ir šį klausimą. Tas pat pasakytina ir apie energetikos sektorių. Pastebėjome, kad auga kainos. Tai paveikia konkurencingumą. Pateiksiu pasiūlymus ir dėl šio aspekto. Aš tikiuosi, kad EG Competition galės atsižvelgti ir šį klausimą. Taip pat, kalbant apie Late Payments direct, di, Directive, ne, visos, ne visose valstybėse tikrai per 30 dienų vyriausybė padengia skolą. Man šis aspektas taip pat svarbus. Na ir taip pat dėl skaitmeninės darbuotvarkės aš pateiksiu pakeitimų, kaip kad dariau ir pernai. Galbūt nelabai politiškai korektiškai pateiksiu pakeitimų dėl Google. Manau, kad ne, tikrai nereikia minėti konkrečių įmonių, bet e, e, Google Google antimonopoliniai aspektai susiję anti, antimonopolinėmis taisyklėmis ir Google yra labai svarbus. Mes jau tai minėjome ir e, praėjusiais metais mūsų Už mūsų ataskaitą buvo balsuota, 640 e, narių būtent balsavo teigiamai, taigi manau, kad reikėtų vėl pakartoti e, panašų, panašią nuomonę. Palome Lopes. Dėkoju, labas vakaras. Arba Jeigu mes nepritarėme konkurencijos politikai, reikėtų pasakyti, kad mes nepritarėme tam, kas yra sakoma šioje ataskaitoje, arba reikia kito sprendimo. Uh, manome, kad reikia skatinti paklausą, o ne pasiūlą. Konkurencijos politika turi, žinoma, būti susijęta ir su kitais ES tikslais, pavyzdžiui, darbo, vietos, darbo vietų kūrimu ir gamybos skatinimu. Nereikia skatinti e, paramos tokiems mažinti paramos tokiems sektoriams kaip pavyzdžiui laivybos sektorius, todėl kad ten yra kūriamos darbo vietos. E, liberalizacija gali paskatinti ekonomikos disbalansą. Štai dėl ko nereikia žiūrėti į, e, į konkurenciją tik kalbant apie ekonomikos aspektus. Taip pat manau, kad reikia nepamiršti kai kurių kitų klausimų, pavyzdžiui, kolektyvinės e, sutarties susilpninimas e, transporto sektorija. Be to, mes šiandien kalbame apie žemės ūkio ir maisto sektorių. To nepadarėme 2013 metais, žemės ūkiui padarėme tikrai nedaug. Tikrai mažai atsižvelgėme į tai, kad blogai naudojamos ES lėšus. Mes Ispanijoje e, matome, kad mažai e, dėmesio skiriama šiam aspektui ir energetinėms klausimams. Ispanijoje nulatos kyla skandalai. Taip pat, e, kalbant apie atsinaunus energijos šaltinius, Ispanijoje esantis dekretas skirtas šiems šaltiniams pažeidžia įvairiausias e, įvairiausias e, normas, kuriami, kuriamos oligopolijos, e, neteisingai naudojama, naudojamas e, energetikos apmokėjimas, pavyzdžiui, įmonėje Castor. Aš turiu pakeitimų ir tikrai juos pateiksiu ir diskutuosiu su kitais šešėliniais pranešėjais. <clears throat> Ja, ich danke dem Berichterstatter für den. Ačiū, kalbėsiu vokiškai, norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimą, su kuriuo turėjome galimybę susipažinti. Tai be abejo dar reikia su juo padirbėti ir yra keletas dalykų, kuriuos reikėtų patobulinti bei papildyti. Dėl transporto reikėtų kalbėti ne tik apie laisvą konkurenciją, bet ir apie sąžiningą konkurenciją. Tai šiomis formuluotomis dar tikrai reikėtų padirbėti ypač sąryšėje su aplinka, aplinkosauga vartotojai turi turėti galimybę e, pasinaudoti visais aplinkos teikiamais privalumais. Na ir ankstesnė komisija atvykus į mūsų komitetą taip pat kalbėjo apie šios klausimus ir minėjo, jog nebuvo tikri, ar bus tęsiamas finansavimas. Tačiau tada komitetas nieko nepasakė ir buvo priimtas sprendimas iškilo tam tikrų problemų susijusių su šią situaciją. Jas turės spręsti būsima komisija ir man atrodo, kad konkurencijos iškraipimas energetikos rinkoje neturėtų būti primtinas. Ir nežinau, ar atsinaujinantis energijos šaltiniai e, turėtų būti tokioje nepalankioje konkurencinėje padėtyje kalbant apie konkurenciją su atominė energetika. Na ir ne tik apie Luksemburgą šiandieną reikėtų kalbėtis ar išėję su konkurencijos politika. Reikia pažvelgti visą Europos Sąjungą. Viskas, ką mes čia darome, yra susijęs su mokestinė konkurencija, kuri daro tiesioginį įtaką valstybių biudžetams. Ir mes, kaip Europos parlamentas, negalime tiesiog ignoruoti visko, mes turime e, paprašyti, aiškiai paprašyti tinkamų sistemos sąlygų. Reikia tai paminėti ir ataskaitoje, taip pat būtinas ir tinkamas personalas, kuris vykdytų darbo susijusius su šiais procesais, su tolesniais veiksmais. Ačiū. Dabar žodis ponai. Poniai Virkman, viena minutė. Ačiū. Turiu dvi mintis, kuriomis norėčiau pasidalinti, norėčiau pasiūlyti porą pakeitimų. Na, galbūt tai labiau netgi klausimai. Vienas iš jų susijęs su LuxLeaks ir E, mokestiniais sprendimais, kuriuos tyria komisija. Tai taip pat yra susiję ir su valstybės pagalba. Labai daug konkurencijos politikos buvo de decentralizuota, perleista nacionalinėms konkurencijos institucijams ir norėčiau sužinoti, kaip visą tai funkcionuoja. Ar jie tikrai e, tyria tuos teismo sprendimus susijusius su mokestiniais klausimais. Na ir be to prieš porą metų buvo priimtas Bosman sprendimas dėl futbolo žaidėjų. Tai buvo susijęs su laisvu asmenų judėjimu, yra ir kitų bylų, kitų sprendimų, galbūt netokių garsių. Tai yra bylos susijusios su profesionalė sportinė veikla, juk tai kaip bebūtų yra ir ekonominė veikla. Ir Tarptautinė sporto federacija panašu e, turi tam tikrų Um, apribojimų sportininko atžvilgių. Žinau, kad buvo Europos komisijai pateiktas skundas ir norėčiau paklausti, ar Europos komisija ketina įvertinti tos atvejus, ar jiems tai atrodo um, nedidelės bylos, ar vis dėlto ir šiuo atveju reikėtų vienodai taikyti principus. Dėkoju, žodis pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pone Langenai, Man atrodo, kad jūs iškeltė tikrai daug labai svarbių klausimų ir manau, kad tikrai bus įmanoma pasiekti susitarimą dėl jų. Nesu tikras, ar mes galime turėti kažkokį įtaką dėl komisijos komunikacijos strategijų, tačiau jeigu EPP, EPP to pagidauja, be abejo, galima pabandyti tai padaryti. Dabar dėl fondų. Turiu pasakyti, kad Praėjusiu metu ataskaitą mane įtikino tai padaryti ir nu, man atrodo, kad viskas tikrai puikiai pavyko. Tad manau, reikia taip pat skirti šiam klausimui dėmesio. Ir sutarti dėl formuluočių. Be abejo, pritariu ir tam, kad būtų gerai paklausti komisijos, paprašyti komisijos paaiškinti, kas buvo konkrečiai pasiekta kad būtų galima atlikti testinį esamos situacijos vertinimą. Tad ačiū už jūsų pateiktus pasiūlymus. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems nariams už klausimus. Pritariu toms pastaboms, kurios buvo išsakytos dėl korupcijos, tačiau, tačiau turime būti gana atsargus naudodami formuluotės, arba turime būti labai konkretus, arba visiškai priešingai kažkokio tarpinio varianto nėra, tad reikia arba paminėti kažkokius konkrečius atvejus, arba bendrojo pabudžio pastabas paminėti sąryšyje su korupcija, taip pat su konkurencijos politika, tačiau aš net nebejoju, kad mes galėsime pasiekti kompromisą, kuris bus primtinas visiems šiuo aspektu. Dabar pono Ramon užduoti klausimai. Čia taip pat buvo kalbėta apie tai, ką paminėti, ko ne. Manau, kad mes taip pat galėsime rasti kompromisą kaip ir praeisiais metais. Na ir man atrodo, kad tokio pobūdžio ataskaitoje, kai yra išsakoma nuomonė srityje, kurioje mes neturime formalios kompetencijos, tad manau geriausia būtų nevertinti e, tų e, dabartinių atvejų įvertinti situaciją, kaip ji pasikeitė nuo praeisių metų. Tikrai pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti dabar dėl transporto sektoriaus. Apie tai kalbėjo panas Ramonas, taip pat žalėjai ir gūja. Tai yra minima dviejose konstatuojamosiose dalise, 19 ir 20. -oje. Ir norėčiau sureaguoti į Tibor pastabas susijusias su tuo, į ką konkrečiai mes esame orientuoti. Taip pat buvo minėtos problemos susijusios su socialiniu dempingu bei panašus aspektai. Taip pat dėl vartotojų atstovavimo, manau, tikrai sąžininkai būtų pasakyti, kad ES e, nėra didesnio vartotojų atstovo ir geresnio vartotojų atstovo kaip pats Europos parlamentas. Tad tikrai galiu pritarti jūsų išsakytai pastabai. Dabar dėl energetikos sektoriaus galiu pritarti išsakytoms pastaboms dėl vėluojančių mokėjimų direktyvos bei galimos įtakos konkurencijos politikai. Tai bus aptarta šešėlinių pranešėjų susitikime. Dabar dėl laks laiks šis elementas nebuvo įtrauktas, nes savo pranešimo projektą pateikiau dar prieš tam klausimui iškylant į viešumą. Tačiau net nebejoju, kad parlamentas turės savo poziciją dėl mokesčių vengimo bendraja prasme, juk tai tikrai daro didžiuliai įtaką konkurencijos politikai ne tik, mm, kalbant apie valstybės pagalbą, bet ir platesnėje prasme. Ir man atrodo, tai yra labai svarbus punktas, kurį reikia paminėti, juk labai svarbu užtikrinti, kad tyrimai būtų atliekami sąžiningai, teisingai. Na ir kalbant apie Luxemburgo atvejį bei galimas naujus atvejus, taip tikrai reikia tai paminėti. Dabar dėl to minėto teismo sprendimo, tai atsip, e, susijusios su profesionaliais sportininkais, na, man tokia mintis nekilo, tačiau manau būtų galima pabandyti įtraukti šį elementą, juk reikia paminėti kiek įmanoma daugiau sektorių. Ir E, Sekretariatas mane ką tik informavo, kad yra tam tikrų apribojimų, kurie galbūt nėra taikomi, kai reikia pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, tad galbūt ir aš pats galėsiu tai padaryti, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad pranešimas bus puikus ir jame bus tikrai labai svarbus elementai paliesti. Ačiū, ačiū už Jūsų pastabas. Mes jau tikrai turime baigti posėdį. Ačiū. Norėčiau pateikti pasiūlymą. Man atrodo, kad mums reikėtų surinkti dar vienas diskusijas, kai jų bus pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų. Ir manau, kad nereikėtų rinkti šešėlinių pranešėjų susitikimo, e, kol mm, tai nepadaryta, nes aš net nebėjau, kad pakeitimų bus pateikta mažiausiai 500. Tai tikiuosi, ponė, galėsite atidėti galutinius sprendimus iki kitų metų. 27 lapkričio yra paskutinė data. Um, pateikti pasiūlymas dėl pakeitimų, bus balsuojama e, sausio 27-ąją, o plenarinė sesija turėtų vykti vasario 25-ąją, ten taip pat vyks balsavimas. Na, kitas mūsų susitikimas įvyks lapkričio 24-ąją, pusė 8 vakaro Strasbūrė. Ačiū.